Dear colleagues, uh, good morning. Rangus kolegos, labas rytas, sveiki susirinkę. Ačiū pasveikinti komisijos narį Günterį Oettingerį. Komisijos narys Oettingeris, žinoma, visiems gerai žinomas mūsų komitete. Polikos narymės vakar kaip tik kalbėjome apie dujų tiekimo saugu, saugumo klausimus ir prisiminėme, kad dešimtaisiais metais būtent jūsų ta mintis buvo iškelta labai sėkmingai ir jūs pasiūlėte tos teisės aktus. Sistema dirba neblogai, tačiau dabar norėtume eiti toliau. Tad turime daug įvairių svarbių klausimų kurie buvo pradėti prieš 4, 3, 5 metus. Taip pat jums vis dar, jūs kadėtis metu ir užsimate energetikos klausimais. O dabar imsimės kito klausimo. Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė. Na, aišku, vis tiek viskas labai susijęs su energetika taip pat. Ir dabar dalyvavome struktūrinėme dialogę su Europos parlamentu ir komisija ir dalinamės nuomonėmis. ITRI koordinavo parlamento rezoliuciją dėl skaitmeninės ekonomikos, kuri buvo priimta sausio mėnesį. Iš šitos rezoliucijos bus gauta daug, daug pasiūlymų, jau, jau vakar svarstėme sprendimus dėl spektro. Komisija paskelbė paketą dėl Europos ekonomikos skaitmeninimo, tai padarė šią savaitę. Žinome taip pat, kad telekomunikacijų peržiūra vyks po keletos mėnesių. Ir taip pat bus kitų pasiūlymų, tad tikrai yra apie ką pakalbėti. Struktūrinis dialogas tarp parlamento ir komisijos yra be abejo labai svarbus. Ir norėtume paprašyti jūsų, gerbimus komisijos nary, pateikti mums naujausią informaciją apie tai kaip įgyvendinama komisijos programa, tie klausimai, už kuriuos atsakote jūs, bei gal galėtumėte pristatyti, kas numatoma esminutės metams, šiek tiek išplėtoti, kokia, kokia bus darbo programa 17 metais. Prašau, ponė komisijos nariai. Gerbamas pirmininkė, profesorių Buzekai, ponios ir ponai. skaitmeninės politikos kontekste, siekdami kurti skaitmeninę e, bendrąją rinką, turime iškelę keletą svarbių klausimų šiemet. Nu, man, bus keli komunikatai, taip pat yra teisės aktai keli rengiami, na, norėčiau pe, apsiriboti penkiais svarbiausiais dalykais. Kokie yra svarbiausi klausimai, kurie siejasi su jūsų komiteto darbu? Pirmiausia, telekomunikacijų sektoriaus peržiūra. Na, bendrai vertinant, anksčiau telekomunikacijų sektoriuje matėme, kad sektorius atsako tik už telefono ryšį. Tai buvo labai konkretus atskiras sektorius, turėjo savo tinklus. Tai buvo naudojamos ir mobilis nu, technologijos, domenų perdavimui, pokalbėms, iš esmės komunikavimui. Ir be abejo, tai visą tai buvo svarbu. Tačiau dabar, plėtojantis naujoms skaitmenėms paslaugoms, matome, kad telekomunikacijų sektorius tampa horizontaliu sektoriumi. Taigi greta savo pradinės funkcijos matome, kad reikia taip pat kalbėti ir apie kokybę, ir apie greitį. Ir tikrai tai bus svarbu ir automatiniam vairavimui, autonominio varavimo, elektroninės sveikatos priemonėms, nuotoliniai medicinai, kitos panašiams priemonėms. Taip pat e, mašininis e, bendravimas ir taip pat daiktų internetas. Tai yra ateities pramonės šakos. Ir todėl labai svarbu, kad e, būtų vystomos telekomunikacijų paslaugos. Ir rytojaus skaitmeniniam pasauliu labai svarbus yra junglumas, skaitmeninė infrastruktūra, investicijos į ją, satelitą, kabel, kabelinę e, televiziją, plo, plačiai juosti tinklą. Ir tai yra svarbiausios investicijos per svaraisius per, per ateinančius metus. Ir dabar komisija yra atlikusi e, tyrimą. E, mes e, turime e, iškėlę e, tikslus ES lygmenių e, dėl e, nusikrovimo ir pakrovimo internetą. Ir, e, Tai yra numatyta plėtros plane ateinančiam dešimtmečiui. Ir mes norėtume, remdamiesi savo konsultacijomis ir tyrimu, savo analizėmis, kartu su jumis ir su valstybėmis narėmis numatyti e, politiškai saistanti privalomą ir pasitikimą e, plėtros planą skaitmeniniai infrastruktūrai iki 2020 metų. Ir labai svarbu, kad e, e, tai apimtų ir įvairius e, transportuojamus duomenis, socialinę žiniasklaidą, įprastinę telefoniją ir taip pat tos priemonės, kurios reikalingos įvairios platformoms, įvairioms priemonėms. E, mes e, taip pat kalbame apie 50 milijonų automobilių ir įvairių platformų, kurios turi būti sujungtos į tinklą. Ir e, tai gali būti padaryta tik tais virš 50 MHz dažnio juostomomis. Taigi mes kalbame apie te, gigabaitų um, ateitį mes uh, turime užtikrinti skaitmeninę rinką tarp valstybinių mastų, uh, paneuropinių pan mastų. Tele, uh, telekomunikacijų peržiūra yra viena iš reikalingų priemonių. Mes turime nustatyti uh, protingas um, uh, ribas, sąlygas, kurios, uh, kurioms turi veikti tele, telekomunikacijų E, infrastruktūra ir, turime, ir kad telekomunikacijų įmonės galėtų daug investuoti į skaitmeninę infrastruktūrą. Be to, kalbame apie e, da, e, spektro politiką ir radio dažnio politiką. Mes turime ją koordinuoti Europos lygmenių. Dabar dėkoju Jums už intensyvų darbą. Ir uh, E, taip pat jūs labai daug nuveikėte įvertindami mūsų teisėkuros darbą dėl 700 e, MHz e, dažnio juostos. Tai irgi yra Paskal Lamy darbo rezultatas. Mums reikia naujo reglamento dėl megaherco dažnio juostos. Ir Tai reikalinga ir transliuotojams, ir telekomunikacijų bendrovėms. Mes sakome, kad jeigu 5G karta tai norime, kad ateitų 5G karta mobiliajame tinkle, tai tam mums reikia būtinai koordinuoti MHz, MHz juostą, tai yra esminis aspektas. Paimkime Europos automobilių gamintojus Renault, arba naują E Mercedes B klasę, BMW ir taip toliau. Jie e, na, yra e, daug pasiekę Europos automobilių gamintojai ir e, jie nori iki 20 metų užtikrinti, kad automobiliai galėtų važiuoti be vairuotojo. Uh, sukurti tokių automobilių. Tai reiškia, kad um, turi vykti struktūriškas uh, dialogas ir e, mes turime prie vieno stalo susėsti prie e, SIA ir taip pat automobilių, krovininių automobilių gamintojų atstovais, telekomunikacijų kompanijomis ir kitais. Ir visi tuo pačiu metu rinkoje turi kurti automobilius su sensoriniais e, elementais, skaitmeniniais elementais ir telekomunikacijų e, įmonės turėtų e, esant reikalui perduoti duomenis. Ir aš kalbu apie tokius automobilius važiuojančius greitkeliais ir Švarcvalde, ir, ir kit, visur kitur, ir tarp valstybinių mastų. Taigi šiuo metu vienas dalykas yra būtinas E, mes e, kalbame apie e, sienų kirtimą Europos, Europos Sąjungoje, tačiau tam neturi būti ir jokių sienų kontrolių. Taigi, faktiškai tokia transporto priemonė per 3-5 minutės gali pradėti važiuoti radio dažnių valdoma. Įsivaizduokime, iš Bruselio į Ciurichą važiuojant. Uh, Bruselis, Luksemburgas, Fran Prancūzi Prancūzija ir tada Šveicarija. Ir kiekviena, kiekvienos e, sienos punktas veikia e, pagal radio dažnį. Ir mums nepavyks to e, padaryti, jeigu mes net naujinsime telekomunikacijų paketo ir negalėsime Europos lygmenių koordinuoti dažnio. Todėl mums reikia užtikrinti uh, visapimanti e, e, skaitmeninį ryšį, todėl mums reikia 5G tinklo ir taip pat reikia susitarimų su e, kitomis pasaulio valstybėmis, kurios turi sukurti uh, sąlygas uh, tokiam, tokiam, tokiai technologijai dėkti visur. Ir, uh, pavyzdžiui, Pietų Korejoje veikia 5G ir E, turi technologijas e, dideliems duomenų perdavimams. Ir e, tomis visomis technologijomis vadovaujantis gali veikti visos pramonės šakos. Taigi, kalbant apie telekomunikacijų peržiūrą, tai bus daroma per ateinančius kelis metus. Ir m, mm, taip pat dar vieną dalyką mūsų darbę reikia paminėti. Berek. Jūsų komitetas žino ir Berek, ir e, AISA, ir e, Taip pat parlamentas žino ir kitus reguliavimo tinklus Europos lygmenių. Ir e, mes turime ir draudimo priežiūrą, ir bankų priežiūros institucijas, ir e, paslaugų priežiūros instituciją. Mes turime nacionalinės priežiūros institucijas, e, tačiau taip pat ir Europos lygmenių. Pavyzdžiui, bankai yra prižiūrimi ECB. Lygiai tas pats yra su EISA, energijos sektoriuje, energetikos sektoriuje. Ir, Jis turi daugiau e, kompetencijų nei. ACER turi daugiau kompetencijų nei BEREK. BEREK iš principo yra tarytum um, think tank, um, uh, idėjų centras. O ACER taip pat uh, valdoma reguliatorių. Ir turiu pasakyti, kad šiandieną Europa uh, E, pradėdama kažką kurti, e, vis tiek turi turėti reguliavimo agentūrą. Mūsų yra 28 valstybės narės, turime daug partnerių, Šveicarija, e, Vakarų Balkanai, Norvegija ir mes todėl dažniau sėsime prie Berek apskrito stalo. Ir šios institucijos nacionalinių reguliavimo agentūrų direktoriai turi daugiau teis, teisinių e, kompetencijų telekomunikacijų srityje ir jų turi gauti daugiau. Tai tiek apie telekomunikacijų peržiūrą. E, toliau, antra, mes kalbėjome apie e, mūsų paketą dėl Europos pramonės skaitmenizavimo. Ir skaitmeninėme e, sektoriuje Europos Sąjunga yra labai aktyvi, tačiau kai kalbame apie skaitmeninės pramonės politiką, kaip e, mes e, elgsime su savo įmonėmis, smulkiu vidutiniu verslu ir darbo vietų uh, užtikrinimu uh, skaitmeninėje revoliucijoje. Tai E, kol kas komisija tokios darbo tvarkės nėra numatusi. Numačiusi, mes turime e, labai platų paketą šioje srityje. Ir e, Hanoveryje per pramonės mūgę, pasaulinę pramonės mūgę, mes pristatėme šitą paketą, o kitą pirmadienį bus dar viena didžiulė konferencija Hanoverio pramonės mūgėje. Ir Aš kaip pramonės komitetas ir e, skaitmeninės e, ekonomikos e, atstovas taip pat dalyvausiu toje mugėje, atvyks ir Obama, atvyks labai daug didelių įmonių atstovų, pavyzdžiui, Microsofto, daug skaitminio sektorius atstovų. Tai reiškia, amerikiečiai žiūri kitaip. Jų požiūris yra, kad kalbant apie didelius duomenis, big data, turint tinkamas skaitminės platformas, galima, e, galima mus e, nustumti pramonės srityje, nors dabar mes esame lyderiaujantis. Ir e, JAV Junktinėse valstijose bendra, bendravimas su klientais yra m, mm, internetinių platformų reikalas. Pavyzdžiui, BMW bendradarbiavo su Google, Facebook ir kitomis platformomis. Ir mes norime skaitmenizuoti Europos pramonę. Ir tai yra esminis dalykas. Pirmiausia, valstybės narės turi daugybę tinklų, pavyzdžiui, Gnėse karalystė Karapult, Niderlanduose Smart Factory, e, Prancūzijoje e, Industrie du Voiture, Vokietija, Vokietijoje e, Industrie 4.0 ir Austrijoje taip pat yra panašus tinklas. Mes norime, kad būtų sutartas tinklų tinklas. Mes norėtume įrodyti, kaip galima, ką galima pasiekti bendradarbiavimu ir taip pat norime valdyti Europos lygmenių e, vieną projektą, užuot tos projektus e, koordinuojant tik valstybių narių lygmenių 28 skirtingus projektus. Tam mums standartizavimo. Ir mes e, taip pat turime keletą punktų, kur mes norėtume apibriežti europietišką standartizavimą ir taip pat e, tarp jų ir internetinį e, saugumą ir 5G tinklą ir, ir e, debesų kompiuterijos normas. Tai yra europietiška tema ir mes norėtume nustatyti kryptis, kuriomis mes galėtume viską moderuoti, kur galėtume pateikti teisės aktus ir standartizuoti e, pagrindinės esminės temas. E, tai yra didžiulis e, šansas. Tai yra Europos standartus parodyti pasauliui ir kad pasaulio standartai prie mūsų derintųsi. Ir tada mes manome, kokius projektus mes galėtume moderuoti E, būtent e, europinių lygmenių, pavyzdžiui, 5G projektą. Arba, pavyzdžiui, superkompiuterio tema, aukšto. aukštų rezultatų, daug e, didelių pajėgumų kompiuterio. Ir mes turime porą dalykų. Viena, investicijos į Junktinės valstijas ir į e, Kiniją, į Koreją yra gigantiškos. Ir mes čia turėtume rem, remtis e, Junkerio planu, e, bendrafinansavimo mechanizmais. Ne, negali būti 28 superkompiuterių. Paimkime kokius nors koncernus E, Vokietijoje arba Luksemburgė arba Italijoje. E, trys, e, penki yra didžiausi koncernai. Taip pat kitas punktas mes esame sukūrę tyrimų platformą per ateinančias e, savaitės apie tai bus kalbama e, debesų kompiuterijos tyrimų platforma. Toliau, internetinis saugumas. E, mes turėtume pakalbėti apie dvi pagrindinės temas - 5G ir internetinis saugumas. Ir mes turėtume kovoti su pramonės pramonės sekimu, su trūkdžiais ir panašiai. Ir tai labai svarbu mūsų pramonės saugumui. E, taip pat mes turime e, pirmąjį direktyvos pasiūlymą, e, internetinį saugumą PPP. Mes šių metų vasarą parengsime direktyvą ir Aš e, norėčiau pasakyti, kad NIS direkty, direktyva nebus paskutinis e, pasiūlymas. Ir mūsų nacionalinės saugumo institucijos ir atitinkamos kitos institucijos turi prisidėti prie to, kad būtų išplėstas Europos e, teisės aktų pagrindas ir kad e, Europa užtikrintų pačius aukščiausius standartus internetinio saugumo srityje. Ir um, įvestų e, žymėjimą, patikrinimo infrastruktūrą ir panašiai. Ir kitas dalykas, kurį e, turiu paminėti, tai yra internetinės platformos. Mes e, čia susidurėme su esminiu klausimu. Ar internetinės platformos e, turi būti reglamentuojamos? E, pirmiausia, mes kalbame apie savo konkrečias teisės aktų reformas, pavyzdžiui, autorinės teisės um, internetinėse platformose arba uh, vaizdo ir garso uh, medija arba Spotify, Amazon, YouTube ir nauji uh, paslaugų teikėjai. Tačiau mes nekalbama apie reklamos apribojimą ar, arba um, kitus aspektus. Mes turime imtis veiksmų tam, kad numatytume, jog prie dabartinių teisinių pareigojimų būtų numatyti papildomi. Taip pat, kaip jau minėjau, svarbu svarbu, kalbant apie e, autorinės teises, peržiūrėti ir e, telekomunikacijų vaidmenį, nes e, visi turi turėti teisinius įsipareigojimus dėl internetinių platformų. Ir mes turėsime pateikti labai svarbų pasiūlymą šioje srityje. Toliau, duomenų apsaugos direktyva. Parlamentas praėjusią savaitę priėmė duomenų apsaugos reglamentą rem, remiantis um, Europos duomenų apsaugos um, pagrindų reglamentu ir uh, dabar reikia ats, uh, atnaujinti duomenų apsaugos e, e-privatumo teisės aktus. E Tai yra penki labai svarbus punktai, aišku, ne visi, kurie, kuriuos reikia spręsti, tačiau jie yra esminiai punktai, e, su kuriais dirba Europos parlamentas. Ačiū. Labai ačiū. Taip, telekomunikacijų paketas yra labai svarbus dalykas. Kabinės saugumas, internetinės platformos, ačiū, kad jūs aptarėte. Dėkuoju, ponas komisijos narėjau. Dabar diskusija. Po dvi minutės frakcijoms o paskui nariams po minutę. Ir baigsime 10 po 10. Taigi suprantate, kad laiko nėra labai daug. Po dvi minutės visų pirma. Pone Kaslivera. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju komisijos nariai už tai, kad atvykote. Manau, kad dabar yra labai svarbus laikotarpis. Tuoj priartėsime kadencijos vidurį Ir manau, kad elektroninės komunikacijos reglamentacinė aplinka yra labai svarbus dalykas, tai yra labai svarbi priemonė, kaip užtikrinti transformaciją į bendrąją skaitmenę rinką. Ir reikia nepamiršti, kad vis tik telekomunikacijos na, yra tarsi stuburas skaitmeninių paslaugų tiekimui. Dėl to labai svarbu šitą svarbą instrumentą gerai suderinti. Devintaisiais metais buvo paskutinį kartą priimti dokumentai dėl to, o dabar praėjo septyni metai ir na, šiam, šiam sektoriu tai tarsi amžinybė. Todėl aš paminėti tris svarbiausias gairias, kurias reikia įtraukti. Pirmiausia, paprastesni ir, ir proporcingesni teisės aktai. Antras dalykas - reglamentavimo nuseklumas kadangi yra pokyčių, atsiranda naujos paslaugos, įmonės susijungia, tai labai svarbu. Tai šis dalykas - geresnis koordinavimas valdant spektrą, ypač atsižvelgiant į tuos naujus dalykus, kuriems turbūt reikės suderinti skirtingų priemonių, pavyzdžiui, numatyti atskiras licenzijas, geografinį, numatyti skirtingą prieigą ir panašius dalykus. Taigi, nu, tos dalykus numatyti, kurių iš dalies reikėjo koordinuoti ankstesnius, e, ankstesnės juostas. Taigi, štai trys gairės, kurias reikia turėti galvoje peržiūroje. Manau, kad viskas bus suderinta, jūs išklausiusi, esu įstikinusi, kad tikrai judame gerų kelių. Labai ačiū. Dėkoju, ponė. Toliau misenika. Pone pirmininkė, Noriu padėkoti Jums už e, labai įdomų pristatymą. Man, pripažinsiu, pirmas kartas, kai aš e, jaučiu, tarytum kompetentingas komisaras pateikia teisingą strategiją telekomunikacijų ir skaitmeninės rinkos rytyje. Turiu klausimą, pirmiausia, noriu pridėti, kad aš visiškai E, pritariu tam, kad dabar pas mus reguliavimo agentūrų yra per daug ir kad e, daugiausia e, jos iš esmės išdarko rinką, nes reglamentavimo yra per daug, todėl, aišku, tikrai norėtųsi mažiau reglamentavimo. O dabar kitas, meda, kita medalio pusė - priešinga. Dėl debesų kompiuterijos. Kur bus duomenų bankai? debesų kompiuterijoje, nes mes kalbėsime apie milijonus e, žmonių e, duomenų ir skaitmeninių, medicinių ir taip toliau. Ar tai bus Europoje, ar tai bus išorėje? Kaip jūs kontroliuosite tos duomenų bankus? E, kitas klausimas. Aš tikrai nemaloniai buvau nusteb, nustebus, nustebęs, kad daugybė. Um, Išmaniųjų telefonų turi privalomas priet, prietaikas. Ir e, tokiu būdu jie turi prieigą prie tavo kontaktų, prie įvairių tavo operacijų, netgi finansinių operacijų. Pavyzdžiui, e, trumpasias žinutės ir panašiai. Viską jie mato. Ir e, dabar mes nebegalime naudoti daugybės dalykų nes mūsų telefonai duoda prieigą prie visų kitų prietaikų. Ir taip pat noriu paklausti, ar jūs turite, ar ketinate 5G e, direktyvą Europoje įvesti, ar kitų būdų galbūt jūs nustatysite 5G e, parametrus. Ačiū. Pone Ernst, dėkoju. Visų pirma, aš džiaugiuosi tuo, kad mes vėl galime su jumis padiskutuoti, tai yra labai gera sveikintina tradicija. Dėl e, veiksmų plano norėčiau paklausti. Uh, ir dėl debesų kompiuterijos. E, labai svarbu turėti europietišką e, debesų kompiuteriją universitetams, moksliniams tyrimams. E, mes labai dažnai kalbėjome, kad debesų kompiuterija turi būti prieinama visiems, tačiau visi susiduria su tą pačią problemą dėl to, kad visi piliečiai yra stebimi ir E, ar planuojate kažką daugiau padaryti šioje srityje, tiesiog tą debesų kompiuterėje reglamentuosite tik tais dėl e, įvairių e, universitetų ir mokslo sumetimais. Ir taip pat norėčiau paklausti, ar turite darbo tvarkę dėl profesinių kvalifikacijų, tai labai įdomu. Kitas klausimas, ką reglamentuos, ar bus peržiūrėta elektroninio privatumo e, direktyva ir ar e, ten e, matome, kad ten nebėra duomenų saugojimo nuostatos. Ar jūs galite pasakyti, kad duomenų saugojimas šioje direktyvoje netlieka jokio vaidmens? Pone Kalas. Danke. Danke, Herr Kommissar, dass Sie. Dėkoju. Ponas Reiman. Aš išgirdau labai daug įdomių idėjų dėl pažangių technologijų ir manau, kad jie eina reikiamą linkme. Man įdomu, kokios yra priemonės numatytos tam, kad E, galėtume aukščiausias technologijas pritaukyti smulkiam ir vidiniam verslui. Ar turėtume tuo pasirūpinti Europoje? Ir dėl skaidrumo noriu paklausti. Jūs e, Austrijoje dalyvavote aukšto lygio sustikime ir e, norėčiau, kad tokie susitikimai būtų žinomi visiems parlamentui, visuomeniai, kad e, viešai galima būtų prieiti prie tokių sustikimų. Ar galėtumėte papasakoti, kas ten buvo kalbama? Ačiū. E, Mr. Borelį, EFDD. FDD frakcijos vardu, ponas Borelį, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū komisarui už atvykimą į mūsų posėdį. Jūs puikiai paaiškinote, kokie yra komisijos prioritetai kalbant apie pramonės skaitmenizavimą. Jūs be kita ko nekalbėjote apie darbų tvarkaraštį. Tai aš, aš norėčiau sužinoti, per kiek laiko manote, tie prioritetai galės būti gyvendinti. Ir vėl dėl darbų grafikų. Vakar mes kalbėjome apie dažnių spektro politiką. Daugelis kolegų pareiškė norą, kad būtų daugiau palikta lankstumo dėl spektro nuostatų įgyvendinimo. Tuo tarpu mes nesame tokie lankstus, nes manome, kad technologijos vystosi labai greitai ir e, institucijos veikia pernelyg lietai. Ar jūs esate pasirenkę greitai tų siūlymus įgyvendinti ir galbūt net sutrumpinti tą pasirengimo laiką? Ačiū, kolega Schaushauser. Ačiū. Atleiskite už vėlavimą ir atleiskite, kad vakar posėdį negalėjau dalyvauti dėl šeimininių priežasčių. Turiu pastabų dėl suverenumo ir atsparumo. Internetas remiasi bazinė infrastruktūra, 12 e, serverių, du iš jų yra e, e, Škotijoje, kiti Jungtinėje karalystėje. Ką manote apie atsparumą interneto paslaugų ir skaitmeninių paslaugų? Kiek atspari yra mūsų sistema? Antra, kaip yra su programinė įranga? Ar egzistuoja programinės įrangos, kokios papildomos, kuri galėtų užtikrinti mūsų kompiuterinių sistemų suverenumą? Uh, Aš galvoju čia apie Google, apie Facebook, apie duomenų keitimus į platformas. Pavyzdžiui, rusai parengė nepriklausomą sistemą. E, Kinija taip pat, ar tokia nepriklausomybės strategija puoselė Europos Sąjunga. Dabar dėl atsparumo, mano trečioji pastaba. Ar geriausias būdas padaryti sistemą atsparesnė nebūtų remtis valstybėmis, kurios būtų su uh, sujungtos tarpusavėje. Aš pas, esu iš Europos valstybių ir laisvės frakcijos, todėl manau, kad geriausia būtų turėti nacionalinės strategijas, kurias vėliau būtų galima papildyti europinę strategiją. Tai mums leistų įgyti daugiau atsparumo, jeigu sistema kažkur sugenda, kad būtų galima pasinaudoti kitais sukurtais ryšiais. Tokius būtų mano trys pastabos, e, norėčiau atsakymų iš jas. Ir suverenumas iš jų yra svarbiausias klausimas. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Ir dabar tu ilgas sąrašas menų, kurie po vieną minutę klaus. Kolega Prodi, prašau. Ačiū, ponė komisarė, už jūsų aišku pristatymą. Aš manau, kad turime suprasti, kad skaitmeninė revoliucija sukuria galimybių mūsų visuomeniai, mūsų vartotojams. Mums reikia geresnio reguliavimo ir nereguliavimo pagrindo, reglamentavimo geresnio. 5G tinklas bus vystomas. E, būtina e, tam, kad būtų investuojama, palaikant pusiausvyrą tarp konkurencijos kad investicijos patektų ten, kur reikia. E, manau, kad yra labai svarbu atsižvelgti tą daugelį iniciatyvų, kurios yra susijusios, pavyzdžiui, su išmaniais automobiliais, su tai vadinamais autonominiais automobiliais. E, čia reikėtų užmėgsti geresnį bendradarbiavimą tarp verslo įmonių ir nacionalinių organizacijų. Amsterdamo deklaracija šiuo klausimu yra nukreipta teisinga linkme nes joje be kita ko yra kalbama apie būtinybę parengti naujus standartus. Ačiū, kolega Blanko Lopes, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už jūsų pasisakymą ir už tą daugybę priemonių, kurias čia pristatėte mums. 50 milijardų eurų yra tokio dydžio biudžetas, kurį ketinate mobilizuoti. E, kalbėjote apie privataus ir viešo sektoriaus partnerystę. 500 milijonų e, skait, e, pagal S2020 strategiją, tai yra vienintelis biudžetas, apie kurį girdėjau kalbant, o jūs kalbėjote apie 50 milijardų. Pataisykit, jeigu aš kažką čia netaip supratau, sako kalbėtojas. Skaitmeninių technologijų srityje buvo sukurta daug darbo vietų, tačiau įdėgus robotizavimo programą daug jų bus sugriauta. Ar technologijų pagalba nesugriaunama daugiau darbo vietų, negu jų sukūriama? Šiuo požiūriu reikėtų daugiau kalbėti apie socialinius aspektus. Jungtinėse karalystėse buvo priimta teismo nutartis šioje srityje po to, kai nutekėjo duomenys. Ar mūsų yra panašių situacijų ir ką ketiname daryti? Ačiū. Dėkoju, komisarė. Jūs um, pristatė labai svarbius dalykus susijusius su strategija ir pramonės skaitmenizavimu. Taip pat labai svarbi prie, priemonė yra informacinių technologijų infrastruktūra. Ir vakar per spaudos konferenciją jūs minėjote, kad mums reikia sukurti gigabitų visuomenę. Dabar yra padarytas tyrimas dėl e, interneto ekonomikos ir buvo e, padaryta išvada, kad maždaug 2000 30-aisiais e, visi Vokietijos namų ūkiai turės turėti plačią juosti internetą. Ir reiškia dvigubas skaičius tų žmonių. Ir e, dabar e, taip pat bet E, labai svarbi yra vektorių, vektorinė technologija. Tam taip pat turime sukurti e, e, infrastruktūrą, tačiau man atrodo, kad šie du dalykai tarpusavyje nesudernami. Skaitmenizavimui reikia konkurencijos ir mums reikia labai aiškiaus bazės gigabato visuomenės, visuomenės infrastruktūrai. Ačiū. Ja, sehr geehrter Herr Kommissar Oettinger, mich würde interessieren, E, ponas Riubik, aš norėčiau sužinoti, e, kaip e, komisijai tik pavyko kartu bendradarbiauti Ženevoje, dirbti Ženevoje. Mums labai įdomi yra tarptautinė raumingo situacija, tarptinklinio ryšio, nes buvo kalbama apie tai, kad tarptautiniu mastu tarptinklis ryšys jau turi būti ne, nemokamas. Ir taip pat man, man labai įdomus yra jūsų klausimas dėl gigabito. Giga, visuomenės. E, e, taip pat dėl 5G tinklo, e, kaip komisija galėtų dabar bendradarbiauti su visais, nustatydama atitinkamus standartus. Ačiū. Griffin. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary. 40 procentų Europos piliečių neturi pakankamų uh, skaitmeninių įgūdžių, reikia kuo skubiau numatyti pakankamus mokymus, kad jaunimas bei tie, kas grįžta į darbą, galėtų gauti prieigą prie gerų darbo vietų skaitmeninėje ekonomikoje, taip pat, kad tai padėtų didinti ekonomikos augimą bei įgalintų visus piliečius kad jie galėtų naudotis elektroninės pas, pas, sveikatos paslaugomis. Negalima čia atskirties kurti. Reikia, į, reikia naikinti tos skaitmenius trūkumus visoje Europoje. Skaitmeninė ekonomika visų pirma turi suktis apie žmonės. Ir reikia užtikrinti, kad ekonominė nauda būtų, pasiektų visus piliečius, visus, o ne tik keletą jų. Ačiū. Dėkuoju, ponė Nibler. Dėkuoju, pirmininkė komisarė, už jūsų įvadinį žodį. Labai malonu šią matyti, turiu porą klausimų. Pirmiausia, dėl junglumo. Jūs minėjote kad svarbiausia yra investuoti į e, junglumą. Ir maždaug prieš tris savaitės mes šiame komitete e, susitikome su EFSI vadovu ir buvo labai aiškiai e, buvo nu, pasakyta, kur yra uh, kreipiamas finansavimas, tai yra skaitmeninė infrastruktūra. Ir uh, manau, kad mums labai svarbu išspręsti šitą problemą, E, kad mes turėtume visas investicijas kiek manoma pritraukti į Europą. Taip pat dėl reglamentavimo aš manau, kad mes padarėme tikrai labai daug ir sukūrėme EFSA ir kitu, kitas priemonės, kad pasiektume tikslus, tačiau vargu ar padarėme didžiulę pažangą, kaip tai galima būtų įspręsti. Ir dabar dėl didelių projektų. Uh, apie kuriuos kalbėjote skaitmenės, e, Europos skaitmenizavimo kontekste. Ką ketinate daryti toliau su jais? Dėkoju, ponė Sorinio. Pana Zorinio, dėkoju. Bandome mažinti barjerus tarp piliečių, norime sudaryti galimybės konkurenciją be simetrinio šoko e, kuriant e, skaitmeninę ekonomiką nereikėtų padaryti pačių klaidų, kaip kuriant ekonominę ir pinigų bendrą politiką. Turiu du klausimus. Pirmiausia, jūs norite užtikrinti vidaus rinkoje e, perkeliamumą skaitmeninių paslaugų. Europos komisijos nuomonė man yra aiški, kaip apibriešite vartotojo gyvenamąją vietą, kaip bus galima tai patikrinti. Antras kriterijus, kaip užtikrinti paslaugos pateiktos kokybės e, kriterijus, kaip atlikti tą patikrą nesukuriant biurokratinės papildomos naštos. Antras dalykas - operatorių koncentracija stipresnėse regioninėse rinkose ir paklausa e, silpnesnėse rinkose. Kaip e, tą simetriją išspręsti? Ačiū. Kolega Kuličiak. Dėkuoju iš pastabas. Pirmiausia, komisaras teisingai pastebėjo, kad mums reikia užtikrinti šimtaprocentinį radio dažnio signalo pa, e, padengimą, o pavyzdžiui, Čekijoje to nėra. Tai labai svarbus sunkumo, saugumo sumetimais. E, transporto komitete mes e, tikrai dirb, išreiškėme mintį, kad tai turi būti vesta visur. Taip pat e-call e, sistema labai svarbi, kai yra važiuojama, pavyzdžiui, į Japoniją ar kažkur kitur. E, taip pat dėl analoginių paslaugų skaitmeninėme lygmenyje mums e, jos irgi labai reikalingos ir taip pat reikia atsižvelgti į socialinę dimensiją. Čekijoje 2011 metų Um, kovą mes perėjome prie skaitmeninio signalo ir dar vieną perėjimą teks daryti, tada žmonės žino, kad uh, jie savo negali to leisti. Ja, um, Dėkoju, uh, komisarė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti už tai, kad uh, esate čia. Dabar praktiškai mes e, pasimokėme iš Europos infrastruktūrų sujungimo priemonės. Su, su Ir e, žinome, kad mes galime laimėti daugiausia tik tais perėję prie išskirtinai e, plačia juoščio tinklo. Ir taip pat e, reiktų EFSI išplėsti visiems. Tad Tačiau mes negalime visiems piliečiams vesti plačiai juoščio. Norėčiau paklausti, kada vėl bus prieinama pinigų iš EFSI ir iš 2020 horizonto programos, kad nes matome, kad pinigai iš šito sektoriaus bėga. Dėkuoju, pane Mūdį. Think, um... Dė, dėkuoju. Manau, kad e, matėme dėl PNR klausimo, kad Europos Sąjungos dimensija gali turėti papildomą dimensiją. Norėjau tarti keletą dalykų. Pirmiausia, saitantis veiksmai dėl skaitmeninės infrastruktūros. To reikėtų, apie tai kalbėjo kolegos, kalbėjo apie plačiai juosti ryšį, telekomunikacijos sektorių ir panašiai. Tai yra iš tikrųjų esminis dalykas, jeigu norite visiems, norime visiems suteikti reikiamas teisės. Antras dalykas, antras rytis pramonė. Yra labai specifinių čia pageidavimų, ypač kalbant apie kibernetinį saugumą, bet ne tik. De, naujos pramonės šakos, naujos gamybos technologijos yra labai svarbus dalykas. Būtina, kad jų tiekimo grandinės būtų atitinkamai pajungtos ir kad kibernetinis saugumas būtų užtikrintos. Kas ketinama daryti? Na ir trečia, um, užimtumas ir gebėjimai. Būtina, kad piliečiai būtų čia įtraukti į šią sritį, tai turi apimti dvi sritis. Pirmiausia, mokymasis visą gyvenimą, kad galėtų išmokti naujų patirčių. Ir antra, taip pat labai svarbu lyties aspektas, nes kur yra skirtumas tarp lyčių, ten yra skirtumas ir tarp ir gebėjimų yra pasiektų išsilavinimų. Ačiū. Ačiū už vakar patvirtintą paketą, sako ponia Kampulanari. Mes norėjome, kad į paketą būtų įtrauktas ir pramonės sektorius. Jūsų pasiūlymas tikrai įdomus, man patiko diskusija, kur kalbama apie ateitį, kai kalbama apie tai, kaip skaitmenizuoti Europą. Yra inovacijų, kurias turėtume įvertinti. Uh, Galvodami šiek tiek netradiciškai, esu iš Suomijos ir žinau, kad kai kurios inovacijos yra tokios, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį. Pirmiausia, kainų formavimas. Mes, europiečiai, naudojame daug duomenų ir turiu už kiekvieną naudojimą bitą sumokėti. E, Suomijoje buvo sudaryti tokie paketai, kuriuos galite naudoti kiek norite, jeigu pasirinkate atitinkamą greitį. Kai kurie vartotojai gali pasimti pigų paketų, bet kiti asmenys tokie kaip aš, kur internetą naudoja daugiau, pasiims tą greitesnį paketą. Aš mokėsiu per mėnesį 30-40 eurų ir galėsiu, mokėti, ir galėsiu naudotis mobiliuoju telefonu tiek nuomenų, kiek noriu. Tačiau pastebėjau, kad net. Ryšys nebuvo nutrūkęs visą laiką nuo Laplandijos iki Helsinkio. Dėkoju. Ar yra kitų norinčių pasisakyti, sako pirmininkas. Prašau, minutė jums pasisakymų. Labai trumpai. Transporto sritis, sako ponas Keli. E, sunkvežimiai ir panašiai. E, manau, kad šitoje srityje labai yra uh, naudos, kurią galima būtų pasiekti, būtų galima sutaupyti laiko įdėkus atinkamas sistemas ir būtų galima geriau užtikrinti sunkvežimių kontrolę. E, ar yra čia su kokiu nors naujų vizijų? Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Pone komisarė, giliai įkvėpkit ir galėsit atsakyti visus, į, į visus tuos klausimus. Wir sind, meine Damen und Herren, mit ITU in einem engen Kontakt. Ponios ir ponai, aš e, nuolat dalyvauju į konferencijose, minėtose forumuose. Ir taip pat e, mes turėtume e, šių metų birželį pateikti savo numatytą teisės aktą E, dėl e, didmeninės prekybos. Ir e, tikiuosi, kad mes galėsime tai dėkti kiek manoma greičiau. Kai tik turėsime europietišką tarptinklinį ryšį, tai bus partnerystė su kitomis, kitais pasaulio regionais pradžia. Ir mes tuo pasiūlysime standartus visam pasauliui. Mes tikimės, kad tai bus per metus. Dėl 5G. Mes e, norime savo standartus e, įdėkti, tačiau mes turime bendras deklaracijas su Kinija, Japonija, Pietų Koreja ir e, su Brazilija deramės, su JAV taip pat. Taigi mes dabar tuos standartus turime dalinti su pagrindinėmis pasaulio platformomis, tiekėjais. Ir tuo mes galime palengvinti ES darbą dėl to, kad 5G e, kitų dešimtmečio pradžioje turės pasaulinius standartus. Ir mes e, galėsime per jį perduoti skaitmeninius duomenis. Ir e, Dabar taip pat norėčiau paklausti apie svarbius, atsakyti dėl, dėl svarbių projektų, kurie jūs domina. Uh, per metus mums reikės nuo 30 iki 40 e, milijardų eurų. Ir mm, kągi mes turime dabar? Mes uh, turime uh, lab, ne, ne, nedidelį vieną ženklį milijardinį uh, skaičių. Ir uh, Mes e, turime padaryti, ką galime, tačiau kaip jau kalbėjome apie e, Connecting Europe, e, Europos infrastruktūrų sujungimo priemonę. Mums reikia 6 milijardų, tačiau sumažėjo tos išlaidos maždaug milijardų, taigi mums iš tikrųjų yra iki milijardo, taigi mums yra tikrai per, per brangi šita priemonė. Dėl EFSI, dėl Junkerio plano. Pirmiausia, e, šitas planas turi didelę riziką. E, mes sakome, kad e, atro, atrodytų, kad neįmanoma į kaimo vietas įvesti tą tinklą, tačiau tai reiškia, kad mums reikia e, investicijų. Mes E, patiriame riziką ir turime dirbti su tuo paketu kiek įmanoma e, daugiau. Tačiau iš tiesų, kai kalbame apie plačią juostį internetą, netgi jeigu jis nėra labai prašmatnus ir e, telekomas neturi e, tinkamų galimybių, m, vis tiek reikės e, pagalbos iš ES, iš nacionalinio biudžeto ir iš e, savivaldybių. ir komisija labai pragmatiniškus sprendimus e, priims dėl to. O, o dėl mūsų finansinės srities sunkiosios e, sunkumai. Pirmiausia, turime paminėti e, skaitmeninius centrus, kurių taip pat reikia. Ir tai reikalauja triženklių milijonų, milijoninių sumų. Ir kiekviename Europos regione turi atsirasti konsultatinis centras, nesvarbu, ar tai kažkokia institucija, ar tai bus e, ekonomi, ekonomikos e, pramonės e, rūmai, ar, ar kažkokia, kažkokia institucija. Tačiau tai gali susidėti ir iš laisvų profesijų atstovų tačiau e, mums reikalingas konsultacinis centras skaitmeniniais klausimais ir tokiu būdu mes užpildysime skaitmeninę spragą e, tarp e, pramonės E, smulkaus ir vidinio verslo. Ir vėlgi mums reikia e, kelių milijardų sumos, kad mes galėtume e, finansuoti superkompiuterį. Tai yra aukšto pajėgumo kompiuterį ES. Jis reikalingas visiems europiečiams. Taip pat mums reikia atlikti mokslinius tyrimus ir tam taip pat reikia milijardinių sumų. Mes norime sukurti europietišką debesų kompiuteriją, kuri turėtų mokslinių tyrimų institutą institutus ir visi mokslininkai ir tyrimų institutai, taip pat tyriančioji pramonė turi turėti vieną visiems prieinamą duomenų bazę, kuri būtų atvira, prieinama ir palaikytų skaitmenizavimą mokslinių tyrimų srityje. Dabar dėl švietimo, dėl kvalifikacijų um, auginimo um, mes norime pašalinti skaitmeninę spragą tarp žmonių, kurie iš tiesų um, turi skaitmeninį įsilavinimą ir tų, kurie tiesiog aktyviai naudoja uh, skaitmeninę žiniasklaidą. ir, ir, kurie, e, ir, kurie, ir, kurių neturi, ir kurie neturi e, tos skaitmenės kompetencijos. Taigi mums reikalingas tolesnis mokymas, švietimas. E, tačiau tai nėra ES užduotis. Ir šiandieną vykdomi įvairūs pokalbiai, įvairūs refleksijos referendumai dėl to, kad yra nepasitikima Europos Sąjunga. Ir e, Europos Sąjunga yra pakviečiama pokalbiui. Mes dabar Europos darbo rinkoje metai iš metų sukūrėme E, mums ES metai iš metų reikės e, po, po 160 tūkstančių papildomų e, informacinių technologijų specialistų, elektronikos specialistų. Ir mums reikia atitinkamų mokyklų. Tačiau kol kas jų neturime. Mes turime nu, nustatyti saistantį tikslą, kad universitetai nacionaliniai, regioniniai centrai sukurtų atitinkamą pakankamą studijų vietų skaičių kad užtikrintume, jog ateities skaitmenė rinkoje šitas poreikis būtų patenkintas. Toliau, kvalifikacija. Mes dabar norime sukurti darbų didžiąją koaliciją ir uh, užtikrinti skaitmeni, skais, skaitmenizavimo srities dialogą. Taigi mes dirbame su skaitmenė Europa, su verslo Europa ir uh, su vairiomis profesinėmis sąjungomis ir siekiame. Uh, bendro formo su įmonėmis ir su darbuotojais, kad būtų atstovavama jų visų interesams. Uh, Tai mes manome, kad debesų kompiuterija turi tapti europietišką kompetenciją. Ir mes E, galiausiai manome, kad skaitmeninė rinka yra mūsų galutinis tikslas. E, e, mums reikalingas europietiškas debesis, ne korejietiškas, ne kažkoks kitas. Paimkime pavyzdį Labai svarbu užtikrinti duomenų apsaugą e, ir duomenų privatumą. Tačiau jeigu mes turėtume e, duomenų e, debesyje Europoje, tai Microsoftas su savo sistemomis turėtų investuoti į debesų kompiuteriją Europoje. Ir tada mes galėtume daugiau padidinti duomenų, e, pasitikėjimą duomenų apsaugą Europoje. O dabar paimkime Microsoftą Amerikoje. E, Microsoftas tada neturėtų tokio, e, tokių didelių argumentų tai daryti Amerikoje. Taigi mums svarbu Europoje sukurti savo debesų kompiuteriją, nes taip mes palengvinsime savo duomenų apsaugą, apsaugos situaciją. Todėl mums labai svarbu užtikrinti, kad Europos lygmenį galėtume apsaugoti savo duomenis, o ne trečių, trečiųjų šalių tarnybos juos saugotų. Ir mes norėtume kartu su jumis visais skaitmeninėme sektoriuje paspartinti konsultacinį procesą ir ponios ir ponai, e, jeigu mes e, žemės ūkio sektoriuje pradėtume e, konsultuoti, jeigu konsultacijas vykdytų konsultacijos 10 metų žemės ūkija tinka, o čia vat, konsultacijų neturime. Uh, E, mes taip pat turime baltąją e, knygą dėl e, apie šitą temą. Taip pat turime įvairias trišalės darybas ir po penkerių metų technologijos paeina vieną kartą toliau ir rinkos dalyviai taip pat. Mes užtikrinsime skaitmeninės ekonomikos teisės aktus atnaujintus teisės aktus e, tuo e, greitai, tik tuo atveju, jeigu mes galėsime atnaujinti savo konsultacinį mechanizmą ir Aš tikiuosi, kad kai pirmininkau Slovakija ir Malta, mes galėsime kontaktuoti tarpusavėje, kad maždaug per pusę metų būtų e, pateiktas ir įsigaliotų Europos komisijos teisės akto pasiūlymas. Ir taip pat klausėte apie Europos forumą. E, mm, aš e, e, esu mes mielai atsiūsime jums keturių diskusijų, mm, kurios vyko per minėtą mano formą, kuriame aš dalyvavau protokolą. Ir Buvo kalbama apie, ir apie pasirengimą Europos forumui 2017 metams. Ir taip pat skaitmeninės darbo tvarkės asamblėje. Mes e, kartu e, visą kasmet bendra pirmininkaujame šitai asamblėjai. Ir tai yra vieta, kur visi piliečiai, suinteresuotos pusės ir parlamentarai ir taip toliau randa geriausią vietą diskusijai dėl skaitmeninės e, politikos kartu su komisija. Ir šitas e, renginys bus rengiamas kasmet. Toliau. Vektoringas. Tai galėtų būti ateities energijos nešėjai. Ir komisija turėjo galimybę šitą klausimą paversti savo kompetencijos klausimu. Tai yra labai svarbus dalykas Vokietijos uh, telekomui, nes per vektoringą mes galėsime padidinti e, mūsų pajėgumus per ateinančius metus. Tai bus yra įmanoma. Ir um, yra pateiktas pasiūlymas dėl to. Ir dabar mes um, nuo turime pasakyti ganėtinai e, susilaikančiai, kad e, iki e, gegužės 10 mes turime priimti teisinę poziciją. Visų pirma, vektoriaus technologijos. Tai yra tos technologijos, kurios padės pagerinti egzistuojančių tinklų uh, efektyvumą. B, mes nenorime remonopolizuoti e, šios srities. Ir trečia, mes nenorime e, planuotų investicijų į stiklo pluoštą, e, kad galėtume užtikrinti ekonominį gyvybingumą. Mes neturime visų atsakymų. E, taip pat e, mums svarbu pakeisti 77a telekomunikacijų direktyvos e, straipsnį. Man ga, aš gavau nemažai laiškų iš įvairių parlamentarų ir aš mielai padiskutuočiau su jumis apie tai per ateinančias E, šias tris savaitės arba per tolesnius 2-3 mėnesius. Ir aš e, rimtai žiūriu iš tą galimybę. Taip pat e, tai turi būti daroma su įvairiais rinkos dalyviais. Ir Vokietijos Bundestagas taip pat vykdo panašias diskusijas. Koalicijos susitarimas E, Vokietijos vyriausybės koalicijos e, susitarimas irgi su tuo susijęs. Labai ačiū. Vis dėkoju komisijos nary. Taip. Deja, nebuvo manoma, įmanoma rasti daugiau laiko mūsų susitikimui su komisijos nariu Otingeriu. Žinoma, valandos neužtenka, bet kitą kartą rasime daugiau laiko. Labai ačiū, ponio komisijos nary. Būtų geriau turbūt, visą, jeigu galėtume skirti visą dieną tam, ar ne? Taigi, dar kartą ačiū, ponio komisijos nary. Dėkuoju taip pat ir už jūsų išsakytą kvietimą mums dalyvauti konferencijoje, kur vyks balandžio 25 dieną, kitą pirmadienį. Europos pramonės skaitmeninimas. Ir toje tai, konferencijoje jūs pirmininkausite, ponė Birkovs kartu dalyvaus, ponas Moidaš. Taigi trys komisijos nariai dalyvaus. Taip pat pirmininkantis Niderlandų dalyvaus. Ir tai vyks Hanoveryje, jei gerai supratau, ar ne? Taip, taigi taip pat dalyvaus ir ministrai. Taigi aukščiausio lygio konferencija. Labai jums ačiū už kvietimą ir labai ačiū, kad atėjote į mūsų diskusijas. Rangus kolegos. Pereikime prie balsavimo. Kitas tai klausimas mūsų darbo atvarkėje. Taip. Kaip suprantu, visų kortelės paruštos. Išbandykime visų pirma balsavimo sistemą. Pradedame balsuoti bandymai. Uh, question, are you ready? Visi pasiruošę? Ar visi pasiruošę? Tai dabar atsakymas, jeigu pasiruošę, balsuojame. Should be yes from everybody. It's okay. Closed. Yes, I close the vote. Baigėme balsuoti. Taip, veikia. Puiku, puikus rezultatas. Gerai. Brangus kolegos, pradėkime. Taip, naujų galimybė energijos vartotojams tik iš priemonių rinkinių gyvendinimas. Pane Griffin pranešėja. Pradėsime iš karto balsuoti. Pirmas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antras kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Aštuonioliktas pakeitimas. Pirma dalis. Kas už, kas prieš. Patikrinkime. 18 pakeitimas pirma dalis. Baigime balsuojimą. Saldemokratų vienu per daug. Dviem per daug. Gerai, dabar jau gerai, baigiame balsuoti. Atmesta. Antroji dalis atkrenta. Tuomet 22 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 20 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 19 kas už, kas prieš, patikrinkime. 19 elektroninis balsavimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Trečias kompromisas Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, kaip suprantu. Taip, priimta, patvirtinta. 26 pakeitimas, kartu su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieš Ar norėtų ką nors pasakyti, ne? Tuomet 26 su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? atmesta. Kaip ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas laiko priimta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, patikrinkime. 35 pakeitimas. Baigiam balsuoti. Priimta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 43 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, na, reikia patikrinti. 43 pakeitimą. Baigime balsuoti. Atmesta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 60. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Kompromisas numeris 8. Žinoma, 8. Už, prieš, susilaiko, primta. 63. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 65. Už, prieš, susilaiko, patikrinkime. 65 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ket... Devintas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 81 pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 82 kas už, kas prieš, susilaiko. Patikrinkime. 80 pakeitimas. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas pirmas už, prieš, susilaiko. Patikrinkime. Baigiau balsuoti. Patvirtinta. Dematas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 102 už, prieš, susilaiko, atmesta patikrinti, gerai, patikrinsime, žinoma, 102 pakeitimas. Taigi tikriname 102 pakeitimą, baigiame balsuoti. Patvirtintas. Labai ačiū. Taip tikrai reikia dažniau tikrinti. 103 už, prieš, susilaiko, patikrinkime. Tikriname 103 pakeitimą. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 226 už. Prieš. Susilaiko. Patikrinkime. 226. Baigiame balsuoti. Taip, patvirtinta. 12 e, kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Kolegos, bie, prašau, iš šitos pusės kolegos balsuokite. Aš apsirikau dėl to, kad nekelta rankos. Brangus draugai, na, aš jūs matau. Prašau. 13 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Matote, daug geriau. 195 už, prieš, susilaiko, patikrinkime. 625 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 13a kompromisas už, prieš, susilaiko, patikrinkime. 13a kompromisas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 128 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 129 už, prieš, susilaiko, primta. 14 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 16 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 153 pakeitimo antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaiko, patikrinkime. 153 pakeitimas antroji dalis. Baigėme balsuoti. Atmest. 17 kompromisas už. Prieš susilaiko priimta. 18 kompromisas už. Prieš susilaiko priimta. Kompromisas 19 už. Prieš susilaiko priimta. Imko 10 už. Prieš susilaiko priimta. Pakeitimas 201 už. Taip pat su žodžiu, pakeitimu žodžiu, žinoma. Ar kas nors. Taigi, gerai. Žodinis pakeitimas į 201 pakeitimui. Taigi dabar be žodžių pakeitim balsuojame, nes, nes paprieštarauta. Taigi be. Pakeitimo 201. Be žodinio pakeitimo. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, patikrinkime. 201 be pakeitimo žodžių. Baigėme balsuoti. Atmesta. 20 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 21 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 22 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 223. E, kas už? Prieš? Susilaikė. Turim pasitikrinti. 223 pakeitimo antroji dalis. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Impo 7 antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 23 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta, 24 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta, 245 pakeitimas už, prieš susilaikė, pasitikrinkim, 245. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 252. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkim. Dėl 252. Balsuoti. Baigėme. Patvirtinta. 253. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 254 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 255 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 256 už, prieš, pasitikrinkime dėl 256. Elektroninis balsavimas. šį kartą. Atmesta 257 kas už. Prieš. Susilaikė. Turime pasitikrinti dėl 257. Baigėme. Patvirtinta. 25 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 26 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 267 už prieš susilaikė atmesta. 313 už prieš pasitikrinkim dėl 313. Baigiame balsuoti. Atmesta. 27 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 294 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 28 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 29 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 30 kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 315 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim dėl 315. Baigėme balsuoti. Atmesta. 31 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 32 už, prieš susilaikė patvirtinta. 33 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 34 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 36, 356 pakeitimas už, prieš. Pasitikrinkim dėl 356. Patvirtinta. 35 konfliktas už, prieš susilaikė patvirtinta. 371 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Atmesta 336 už, prieš susilaikė patvirtinta. 380 už, prieš pasitikrinkime dėl 380. Baigiame balsuoti. Atmesta. 381 dabar kas už. Prieš. Pasitikrinkime dėl 381. Baigėme balsuoti, atmesta. 388 už, prieš, Pasitikrinkime dėl 388. Baigiam alsuoti. Atmesta. 428 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 389 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 390 kas už prieš. Turime pasitikrinti dėl 390. Baigiame balsuoti. Atmesta. 391 už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Dėl 391. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 394 už. Prieš. Pasitikrinkim dėl 394. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 37 kompromisas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 38 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 418 už prieš susilaikė atmesta. Turime penkis pakeitimus. Nuo 419 iki 423. Jie identiški. Galėtume balsuoti bloku už juos. Kas už tai? Prieš. Susilaikė regisi patvirtinta, bet pasitikrinkim. Tikrinamės. Balsuome dėl penkių pakeitimų vienu metu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 39 kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta, kompromisas 40, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 448 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Pirmasis už, prieš susilaikė patvirtinta, antras už, prieš susilaikė patvirtinta. Galutinis balsavimas dabar. Balsuosime vardiniu būdu. Pradedame. Baigiame balsavimą dėl šio pranešimo. Sveikiname pranešėją, šešėlinius pranešėjus ir Tai vainikuoja sunku mūsų komiteto darbą, o dabar keliauja prie kitos temos, gerbiami kolegos. Šiek tiek vėluojam. 13. darbo tvargės punktas - keitimasis nuomonėmis su ENISA atstovais kibernetinio saugumo pramonė Europos skaitmeninės pramonės pirmamos strategijos kontekste. Kiek suprantu, šiuo metu dar pradėti nagrinėti kitą klausimą nėra įmanoma, sako pirmininkas. Okay. Dear friends, our uh, dear colleagues, Teresa Petra, well, please don't make. Gerbiami kolegos, Teresa Petra, nerenkite diskusijų forumo čia, dabar, šioje salėje. Colleague coordinator, done. <laughs> okay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 Uh, on behalf of all of you, I... Visų jūsų vardu noriu pasveikinti Teres, kaip jūs dar kartai, Teresa Griffin. Baikime švesti, kolegos, sako pirmininkas. Ir kariai. Keliaukim prie temos, kolegos. Keitimasis nuomonės su Enis atstovais. Kibernetinio saugumo pramonė Europos skaitminės pramonės pirmajimo strategijos kontekste. Tokia yra mūsų diskusijos tema. Tad noriu pasveikinti Udo Helbrecht. Jis yra Enisa direktorius. Tai yra ES agentūra, e, kuri užsima informacijos ir tinklų saugumu. Ypač svarbi agentūra. Noriu priminti, kad balandžio 19 dieną Europos komisija paskelbė savo komunikatą dėl Europos strategijos susijusios su skaitmeninės pramonės lyderystė. Tai yra tikrai specialus paketas mūsų komitetui, nes esame įtraukti į šio klausimo kuravimą Europos Sąjungoje. Norėčiau Jums priminti, jog kibernetinio saugumo klausimas yra ypatingos svarbos. Tai svarbu visiems mūsų komiteto nariams, tai yra mūsų įgaliojimų sritis. Kol kas kalbėjau labiau apie tai, kad reikia užtikrinti kibernetinį saugumą, na, o šiandien šiek tiek kitų aspektų apie tai padiskutuosime. Kalbėsime apie ekonominės galimybės, įtvirtinant patį kibernetinį saugumą, apie to sektoriaus ekonominės galimybės. Tai yra naujos pramonės sritis, kurios atsiranda siekiant sėkmingai užtikrinti kibernetinį saugumą. pone direktoriu. Kviečiu jūs tarti įvadinį žodį, kad galėtume pradėti mūsų diskusiją. Dešimt minučių jums pasisakym, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponės ir ponai. Gabimieji įtrio komiteto nariai. Labai dėlė garbė man dalyvauti jūsų posėdyje. Norėčiau pakalbėti apie vakcinų technologijų saugą, ENISA, agentūrą bei apie tai, ką mes galim padaryti, kad kurtume bendrą rinką, kurtume darbo vietas ir didintume pasitikėjimą. Taip. Yra bendrosios skaitmės rinkos strategija, yra komisijos nario Otingerio kalba apie tai pasakyta, labai įdomi diskusija vyko, tai turėjau geras pagrindas, kurį galim pasiremant kalbėti apie kibernetinį saugumą. Norėčiau pakalbėti apie tris dalykus. Ką šiandien reiškia žodis skaitmeninis, ką taip pat reiškia pramonė, ir ką reiškia lyderystė Europoje. Matome, kad pasaulis vis labiau priima skaitmenį elementą kasdienybėje. Yra elektroninė bankininkystė, elektroninė sveikata, elektroninis švietimas, elektroninė priekyba. Daug, daug kas jau įtraukta yra elektroninė erdvė ir tai priklauso nuo atviros ir saugos kibernetinės erdvės. Matome, kad vykdoma išmani gamyba, daiktų internetas atsiranda, visą tai kūrė naujas galimybės ir taip pat matome, kad kūriamos esminės svarbos infrastruktūros. Iššūkiai, kurie kyla, yra tai, kad keičiasi verslo modeliai. O tai reiškia, kad dažnai tie nauji modeliai būna visiškai nauji ir perver, perkeičia sistemą. Ką turiu galvoje? Na, įprastinėse vertės grandinėse dalykai gaminami ir parduodami, o dabar matome, pažiūrėjau, platformą, kuri leidžia kurti naujus verslo modelius. Pavyzdžiui, pagalvokime apie Uber. Na, jau čia visai kitoks taksi modelis, ar ne? Toliau pagalvokime apie išmanius telefonus. Ir štai matome, kad susilieja, na, išmanus technologijos labiau naudojamos automobiliuose. Taigi didžiuliai pokyčiai, ką galim padaryti Europoje, kad užtikrintume pajamas ir darbo vietas Europoje. Reikia imti šio iššūkio ir kalbėti apie tai. Kitas svarbus dalykas yra, kaip įtraukti pasitikėjimą. Turint galvoje mūsų kultūrinę patirtį Europoje, kaip užtikrinti, kad piliečiai pasiremtų tais naujais verslo modeliais, pasitikėtų duomenimis, duomenų apdorojimu pasitikėtų. Visą tai vertinus, matome, kad vis, tai vaidina svarbu įdėlį privačiuose gyvenimuose, pažiūrėjau, yra išmaniai namai ir išmaniai miestai, matome tam tikrą konvergenciją tarp skirtingų sektorių, pavyzdžiui, automobilių sektorius, transportas, taip pat dalinimas automobiliais, panašus dalykai. Taigi matome, kad nauja karta jau kitais, kitomis priemonėmis, kitais būdais naudojasi šiais sektoriais. Ir čia svarbiausias dalykas, patinis dalykas yra skaitmeninės transformacijos. Taip pat kalbame labai daug apie duomenis. Duomenis turi savo galiojimą laiką, kur duomenys yra kuriami, tvarkomi. Kartais duomenys išlaikomi yra amžinai. Kaip visą tai kontroliuoti, kaip tai susijęti su atitikmas verslo modeliais. Toliau kalbėkime apie pasitikėjimą su jais duomenimis. Prieš keltą savaičių parengėme dokumentą dėl kodavimo Ir ten pristatome, kad štai yra kodavimo technologijos, elektroninio parašo technologijos ir visą tai yra esminis dalykas pasitikėjimo kūrimui skaitmenė pasaulyje, versle šiame bei duomenų apdorojime. Pavyzdžiui, kažin kas nors norėtų naudotis elektroninės sveikatos paslaugomis, jeigu verslo modelis būtų nepatikimas švies ir jeigu nebūtų kodavimo. Tad, kalbant apie duomenis, ypač apie didžiosius duomenis, Tai matome, kad yra labai daug duomenų, kurie keliauja po visą pasaulį. Ir na, visi su to sudarime. Pavyzdžiui, prisijungėme prie elektroninės parduotuvės ir norime ką nors nusipirkti. Ir gauname informaciją, pavyzdžiui, kad kiti pirkėjai pirko taip pat tai ir tai ir tai. Ir raginam, mus, mus tai ragina pirkti tos dalykus. Ir čia jau nebėra statistikos modelis, senoviškas modelis, ne. Dabar yra kitaip matoma, kad iš, gavus mažai informacijos galima kurti jau vartotojų profilius ir pritaikyti tam tikras kategorijas. Matome milijonus, milijardus terabaitų duomenų, kurie kuriami ir, ir saugomi yra. Labai įdomu, kas bus toliau šioje srityje. Toliau debesų kompiuterija jau buvo tai minėta. Enisa daug dirba šioje srityje, kalbame apie sertifikatus, užtikrame saugumą Ir manau, kad tai yra pavyzdys, kaip dirbama savanoriškų pagrindų. Yra dabar internetos svetainių, kurios pačios savanoriškai teikia informaciją apie tai, kaip duomenys apdarojami yra, kaip tai daroma. Na, dabar iššūkis yra, kaip tai dar labiau viešinti, kad žmonės e, geriau suprastų visą tai, kaip, tai, kaip tą tai informaciją viešiau pateikti, kaip veikia, kaip dirba su kompiuterija. Toliau. Norėčiau paminėti duomenų apsaugos, skaitmeninių duomenų apsaugos e, reglamentą. Labai džiaugiamės tuo. Ir norėčiau paminėti, kad valstybės narės dabar turi tai įgyvendinti. Ir svarbu čia turėti galvoje technologijas, kurios užtikrintų saugų įgyvendinimą. Čia kalbama apie saugų dizainą ir apie privatumą užtikrinti dizainą. Čia neužtenka tik tais per, perkelti reglamento. Ne, reikia tam tikrų technologijų prieš porą dienų buvo straipsnis apie tai, kad reikia tūkstančių naujų specialistų srityje ir reikia čia Įsilavinimo tinkamo, nes vien priežiūros tarnyboms reikia naujų darbuotojų. Ir kila klausimas, ar mes ar turime pakankamai įgūdžių, kad galėtume prižiūrėti šią sritį. Reikia užtikrinti pakankamą lavinimą, įmonės apmoko savo darbuotojus, kad visi galėtų tik dirbti šioje srityje. Taigi e, NISA turi keletą projektų, kaip remia šį klausimą toliau. Kitas klausimas, kas yra pramonė. Na, yra įvairių insektyvų, pavyzdžiui, numatyta mažmetinių įmonių gamybos pitanus projektas, horizontas 2020, kitų dalykų. Taigi matome, kad yra labai daug iniciatyvų, kurios ateina iš pramonės ir taip pat matome, kad atsiranda nauji verslo modeliai, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos sektoriuje na, reikėtų daugiau galvoti apie tai, kaip tvarkomi bus pacientų duomenys ir įrašai, nes reikia plėtoti elektroninės veikatos e, sektorių, kuris išnaudotų skaitmeninės technologijas, kad galėtų duoti nu, naudos pacientams, taip pat ligonėms palengvinti darbą. Tačiau Na, yra daug tokių neišspręstų problemų. Pavyzdžiui, kad Europoje duomenimis nesidalinama, kad yra priboti ir, ir pasenę kai kurie pribojimai duomenų apsaugos, kad negalima taikyti, kad debesų kompiuterijos. Tai kyla klausimas, kaip tos naujus modelius įtrauktumės technologijas. Nes čia rinka būtų didžiulė, kuri liktų Europoje, nes sveikatos apsauga tai yra tikrai vietinis verslas. Dar norėčiau paminėti, kad mes Enisoje turime du strateginius tikslus kurios nu, iškelia mūsų valdymo taryba, tai yra pajėgumų, ger, jos, jos, jos pajėgumų stiprinimo, mes čia dirbame kartu su komisija, mes rengėme bendrus viešo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo projektus, taip pat įtraukėme MVI ir rengėme renginius ir remiame ir įvairias iniciatyvas, kurias kalbė komisija. Taip pat užsimama pajėgumų kūrimu, įvairiose sritise, čia remiame valstybės narės ir stipriai remiame. Toliau. Norėčiau pakalbėti apie lyderystę. Apie to, kad organizacijų lyderystę, apie kaip numato šią lyderystę. Vėlgi čia svarbu yra užtikrinti e, pajėgumų kūrimą. Mes e, įvairias programas numatome Europos Sąjungą, kasmet tai darome, pavyzdžiui, šį rudenį taip pat sukviesime labai daug institucijų, tiek privačių, tiek vyriausybinių ir svarstysime įvairius scenarijus, bei ieškosime uh, tvirtų sprendimų mūsų europiniai infrastruktūrai. Taip pat norėčiau dar paminėti saugaus dizaino temą ar dizainų sukūrimo saugumo e, temą. Matome, kad šiame sektoriuje yra kitaip primama atsakomybė negu kitose e, sektoriuose. Kila klausimas, kaip užtikrinti ats, atsakomybę šioje srityje pavyzdžiui, dėl sujungtų automobilių, apiktų automobilių, na, kaip čia užtikrinti atsakomybę iš automobilių per pramonės. Kartais labai sunku saugumą užtikrinti, nes reikia na, įtraukti čia tuos, kurie užsima programinės įrangos plėtojimu. Na, norėčiau, baigdamas pasakyti, kad mūsų agentūra jau yra 12 metų amžiaus Mes įvairius modelius svarstome, dabar svarstome, kokie bus verslo modeliai ateityje, kaip keisis aplinka, kokios atsivers naujos galimybės, kokios kūriamos ir technologijos, pavyzdžiui, paminėtas daiktų internetas, dėl to skelbėme daug straipsnių ir dokumentų. Ir norėčiau tik priminti, kad Enisa veikia, kad mes esame ir kad dirbame šį srityje. Ir mes esame įsipareigoję kartu su suinteresuotomis šalimis dirbti Tad labai džiaugiuosi komisijos iniciatyvomis, kurias mes remiame ir labai dėkoju Jums, ponė pirmininkė, už šią progą pasisakyti. O dabar, žinoma, esu pasirengęs atsakyti jų visus klausimus. Labai ačiū. Uh, uh, Dėkuoju, direktoriau. Dabar politinių frakcijų atstovai. Ponas Boni, EPP vardu. Um Sorry, Mr. Era ponas Eller apie pavardų. Atsiprašau. Somebody else? Mr. <laughs> Okay, Mr. Eller. Labai trumpai. Pirmiausia, e, pats komitetas turėjo e, padėkoti ponui Helmbrecht, be kurio mes turbūt neturėtume dar daugiau jokio žodžio visoje e, toje diskusijoje, kurioje jis dalyvavo. Aš manau, kad jis e, buvo labai e, atsidavęs savo pareigoms ir E, tikrai galiu pasakyti, kad viso to, kas yra pasiekta, mes be jūsų nebūtume pasiekę. Pirmas klausimas yra visa, vis darosi aiškiau, kad a, e, pirmiausia interno, nu, internetinį saugumą turi užtikrinti tikrai ne a, e, viešasis, o privatusis sektorius. Ir a, kaip tai reikia apibriežti E, kad e, mm, reikia apibriežti labai konkrečiai e, koordinavimo funkciją apibriežti, dialogo su pramonė funkciją. Ir maždaug jau dešimt metų praėjo nuo to, kai mes žinome, kad egzistuoja daiktų internetas. Tam reikia standartizavimo. Ir ar mums reikia minimalių standartų, ar mes kalbame absoliu, apie absoliučius standartus. Ir e, kiek saugios yra naujos paslaugos, ar automatiškai naujos paslaugos ir e, daiktai turės, būti, turės atitikti tam tikrus saugus, saugumo standartus. Mes turime išlaikyti pusiausvyrą šioje diskusijoje e, tarp pačios organizacijos e, įsipareigojimų ir e, saugumo užtikrinimo. Ir taip pat, e, kokia yra perspektyva, kiek, kad gali būti išplėstas, pratestas jūsų mandatas. Problema vis tampa aštresnė, ko, kas reikalinga, kad Enisa turėtų e, finansinės galimybės spręsti šitą problemą. Ir e, komisaras e, Oettingeris minėjo, kad nėra skaitmeninės ekonomikos perspektyvos, jeigu mes saugumo problemos neišspręsime. Taigi galbūt egzistuoja europinė procedūra. E, pavyzdžiui, galbūt Europos debesų kompiuterija gali tapti patrauklesnė, tarkime, Microsoftui. Ir e, turėtume tiesiog rimčiau pažiūrėti į saugumo klausimą Europoje ir debesų kompiuterinę saugumą ypač. Ačiū. Thank you very much, uh, Madam Ka. Ačiū. Pone Kali, socialdemokratų frakcijos vardu, prašau. Dėkoju. Ačiū, kad e, informavote mus apie savo veiklą. Norėčiau porą dalykų paminėti. Neseniai susidūriau su keletu atveju, kai informaciją pateikė pareigūnai, pavyzdžiui, MF diskusijos pateko šiek tiek į viešumą, apie tai girdėjau, norėčiau paklausti, ar politikai uh, ar internetas. kaip su, su daiktų internetu naudojimo, ar jis būtų saugus, kaip užtikrinti reikiamą saugumą vartotojams. Ar tai, kaip galima užtikrinti saugumą, jūs kaip agentūra, mes kaip parlamentas, jūs kalbėjote apie kodavimą. Žinau, kad yra tokių prietaikų, kurios yra koduojamos, pavyzdžiui, Viber ar, ar kai kurios kitos. Norėčiau paklausti, ar jeigu naudojamės kokią nors įrangą, ar galima jau vien, ta, ta, vien tas pats naudojimas jau sąlygoja kažkokį asmeninės informacijos nutekėjimą ar ne. Norėjau taip pat tarti žodį apie tam tikrą grandinę. Turime uh, jau tokią problemą, kad naujomis technologijomis naudojasi kriminaliniai elementai ir teroristai. Kaip užtikrinti pusiausvyrą tarp kontrolės ir naujų technologijų egzistavimo, kad jų netektų naikinti. Galbūt galima, bu, gal, galima užtikrinti tam tikrą žvalgybą informacijos ir pagal tai spręsti, kiek užtikrinti uh, E, tą saugumą ir kaip tai daryti. Aš manau, kad taip pat labai svarbu užtikrinti kibernetinį saugumą. E, parlamentas turi čia e, padirbėti, nes svarbu, kad didėtų biudžetas, nes biudžetas didėja visur po teroristinių atakų. Ir jeigu turite kažkokių specifinių pamastymų, mums būtų įdomu juos išgirsti. Dėkoju. Thank you, madam. Dėkuoju. EKR frakcijos vardu kolega Marijas, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu graikiškai. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad Enisa vaidmuo yra esminis Tas vaidmuo svarbus užtikrinant tinklų saugumą. E, šios e, organizacijos būstinė yra Heraklionė, Graikijoje. Yra mokslo tyrimų ir technologijų e, įstaigų Kretoje. Būtent ten Fosme tokia nedidelė įmonė tapo stambia įmonė. Ji yra šalia Kretos universiteto ir jo specializacija yra informatika ir kibernetinis saugumas. 2012-2013 metais Kretoje lankiausi ir man tuomet teko galimybė pamatyti, kiek dar visko reikia nuveikti. Domėjausi ir NSA klausimu. Ir ir, ir šito šnipinėjimo skandalu buvo kalbama, kad e, šią būstinę reikia perkelti iš Heraklijono kitur. Neva Europinė mokykla šios stiliaus yra e, ne visai tobula. E, dabar girdime vėl, kalbant apie tai, kad Enisa turi persikelti kažkur kitur. Šiaip Administracinis valdymo centras liktų Heraklijone, o Atenuose būtų atliekama visa kita. Kitaip tariant, e, atsirastų dviejopo tipo personalas. Štai čia rankose laikau dokumentą. Ir norėčiau paklausti, kaip yra su biudžetu ir persikraustimo išlaidomis. Mačiau atėtuose nuomos kainas. Dėl finansinių problemų dėl, galiu pasakyti, kad enesi, enisai bus sunku sumokėti ten nuomos mokestį. E, žinau, tas būstinės atskirimas operatyvinio darbo ir administracinio darbo padalinių gali kelti problemų. E, Taip pat yra problemų ir dėl mokyklų, kur, kurias iki šiol lankė personalo vaikai. Heraklionė tos problemos buvo išspręstos. Enisa pranešme apie tai kalbama mažai, bet juk kai, kai vykstate į Heraklioną, Kitaip tariant, ten mokyklos nėra nevasakoma. Aš norėčiau pasakyti tą patį, ką sakiau pernai, lygiai tą patį. Jūs vykstate į Heraklioną dirbti, o ne ieškoti mokyklų savo vaikams. Tai štai, tad manyčiau, kad savo diktato primetinėti tai neturėtume. Mes jūs prižiūrime, o jūs turite daryti tai, kokios užduotis jums patikinė, patikimos. Ir man nepatinka, kad jūs šitaip šypsotės maniekis man kalbant, ponė pirmininkė. Pasakykit mūsų svečiu, kad elgtųsi tinkamai, pagarbiai. Jis turi pagarbiai žvelgti į Europos parlamento narius. Man nepatinka tai, kaip jis kalba su parlamentarais. Jūsų laikas išseko prieš minutę pasisakymui. Baigės jūsų pasakymo laikas, kolega. Tad laikykitės taisyklių laikausi taisyklių, bet e, paprašykit mūsų svečio elgtis pagarbiai. E e you. You jūs esate gerbiamas. Ne, jis manęs negerbė, sako kalbėtojas. Tačiau jūs negerbėte mūsų visų, kolega, sako pirmininkas, nes jūs prieš minutę baigėt savo pasakymų laiką ir kalbate toliau. Kitas kalbėtojas. Jūs, regis, sustabdote mane, pirmininkė, aš nebaigiau savo pasisakymą. Okay. For... Kiti gali kalbėti po dvi su pusę minutės, o mano laikas kalbėjimui dar neišsibaigė. Okay. Uh, okay. If I may, please, Madam, Madam Kalas. Pone Kalas, prašom pasisakyti Alde frakcijos vardu. Okay. Well really clear what the, was the problem here. Na, nesupratau tiksliai, kokia čia iškilo problema, sako Nekalas, bet norėčiau grįžti prie, jeigu visiems tinka, norėčiau grįžti prie kibernetinio saugumo klausimų. Kai dėl kibernetinio saugumo sutinku su jumis, sutinku dėl to, ką kalbėjote apie duomenų privatumą ir duomenų apsaugos taisyklės. Labai svarbu yra tinkamai gyvendinti primtas taisyklės ir išsiaiškinti, ar viskas visur tinkamai gyvendinta. Manau, kad turim nepamiršti. Štai ko, parlame, e, internetas, atsiprašau, nebuvo, e, nebuvo iš pradžių sumastytas tokie, tokioms reikmėms, kokioms mes įnaudojam dabar. Tad labai svarbu tuos papildomus aspektus papildomai apmastyti. Mes daug kalbame apie vyriausybės, apie jų vaidmenį, apie institucijų vaidmenį, tačiau netiek daug buvo kalbėta apie kitus kibernetinio saugumo grandinės elementus. Tai yra žmonės, tai yra įmonės. Aš manau, kad vyriausybės daug yra nuveikusios tam, kad komunikacijos būtų saugesnės, kad, kad internetas būtų saugesnis, bet silpniausia grandis toje grandinėje yra žmonės ir įmonės, kurios net naujina savo programinės įrangos ir nežengia tų reikalingų žingsnių, kad užsitikrintų savo kibernetinį saugumą. Mano klausimas ir būtų susijęs būtent su tuo. Kaip jūs matote koduotos tapatybė, kokią vietą numatote koduotai tapatybei. Nes žmonės nutinka, kad vagia e, kitų žmonių tapatybę internete ir jie naudojasi. Jeigu bus pritaikytas kodavimas, e, tai, tai tuomet visi žmonės, jeigu būtų įgyventas tas kodavimas, žmonės galėtų savo tapatybę koduoti ir surasti savo duomenys savo tapatybę koduoti, ko gero tai sumažintų riziką. Ar turite kokiu nors išvalgų apie tai? Dėkoju. Pirmininkas, dėkoju. Dabar žodis ponui Rubik. Dėkoju. Manau, kad mums visiems yra labai svarbu, jog Enisa vadovaujasi savo e, strategiją, tai yra užtikrintų e, interneto saugumą ir kad būtų e, labiau išplėsta šita strategija. Ir turėtume ne tik pasakyti, kas yra saugumas ir jį užtikrinti, bet taip pat kaip tik užkristi kelią chaosui ir trukdžiams. Ir kaip galima suderinti abu dalykus privatų sektorių ir skaidrumą. Manau, kad labai svarbu, jog ir privatus sektorius turėtų galimybę užtikrinti, e, jog komunikacija vyktų saugiai, e, kad būtų koduojami duomenys. Ir man labai įdomu, e, ką Um, padalyvauti seminare dėl kvantinės technologijos, kurį organizavo mokslo technologijų parlamento komitetas. Ir aš uh, girdėjau tokius dalykus, uh, kad yra technologijų, kurių negalima pasiklausyti ir sutrikdyti. Ir manau, kad tai ateičiai yra svarbus dalykas. Mums reikia saugių jungčių ir tai yra pagrindas stabiliam, uh, stabiliai struktūrai. Man labai įdomu, ką jūs darote šioje srityje. Ačiū. Very much, uh, colleague. Uh, next. Dėkuoju. Toliau, ponas Bonė. Much, uh, Ačiū. Kuo daugiau skaitmenizacijos Europoje, tuo daugiau saugumo priemonių mums reikia. Mes turime pagerinti Enisos, padidinti Enisos pajėgumus ir duoti didelius įgaliojimus, jeigu norime, kad e, jie pasiektų savo tikslus. Pirmiausia, svarbu suprasti, jog mes, kaip parlamentas ir visos Europos institucijos, e, norime e, turime palaikyti tink, tinklo ir saugumo, tinklo informacijos saugumo užtikrinimą. Svarbu, kad tenisa artimiau bendradarbiautų pagal horizonto 2020 su mokslinio tyrimų centrais ir turėtų prieigą prie daugelio egzistuojančių projektų. Trečia, manau, turime nepamiršti, kad e, yra pateikta, Enisos pateikta labai daug rekomendacijų e, pramonės e, pra, sektoriui, ligoninėms. Ir svarbu šias rekomendacijas įgyvendinti, nes dabar susidariusi tokia situacija, kad rekomendacijas turime ir suprantame, kokia yra problema. Ir norime, kad e, pramonės sektorius e, įgyvendintų jas. E, taip pat svarbu užtikrinti verslo saugumą Europoje. Manau, kad yra pats laikas investuoti į į tą sritį, Enisa čia būtų tikrai žinių ir informacijos šaltinis. Taip pat svarbu sukurti e, privatumo e, struktūras. Tai gali būti verslo modelis, e, kuris užtikrintų mūsų saugumą. Dėkuoju, ponė Nibler. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie anksčiau pasisakusių kolegų, kurie dėkoja Jums už puikų nuveiktą darbą. Mes žinome, kad Jis labai vertingas ir e, jūs e, toliau e, plėtojate šitą veiklą taip, kaip mums to norisi. Aš norėčiau pirmiausia jūsų paklausti, kaip bendradarbiaujate su kitomis Europos institucijomis, pavyzdžiui, Europolu, ar dirbate su Frontexu ir uh, Mm, ar kalbate, e, kalbate tarpusavėje apie migracijos temas. Ir taip pat plenarinėje sesijoje praėjusią savaitę mes prieėmėme e, duomenų apsaugos e, direktyvą, kokią pasiekmes, kokias pasiekmes tai turės jūsų veiklai. Ar jūs galite pasakyti, ką nors konkretaus apie tai. Jūs E, dalyvavote ankstesnėje grupoje, e, grupėje. Ir e, kaip jūs bendradarbiavote su kokiomis kitomis institucijomis atsakingomis už duomenų apsaugą. Dėkuoju, ponia Kumpulenatrė. Dėkuoju. Pirmiausia, įdomu yra tai, kad suomiškame dokumente rašoma, apie e, skaitmeninės pramonės lyderius Europoje, o angliškame e, variante e, šiek tiek kitaip yra parašyta. Taigi, aš nelabai supratau, kaip Enisa padeda įgyvendinti Europos strategiją, kad skaitmeninėje technologijoje užsitikrintume lyderiaujančias pozicijas. Man šita tema buvo labai įdomi, aš apie tai kalbėjau. Uh, kai mes kalbėjome apie skaitmeninę bendrąją rinką, kad mes per daug pasitikime kitų žemynų saugumo paslaugomis. Ir labai daug Europos importuotojų ir pramonės įmonių turės pasitikėti amerikietiškomis ir azišk, Azijos įmonėmis, internetinėmis įmonėmis. E, aš manau, kad e, jos yra didelės įmonės, kuriuoms reikia daug kompiuterijos, satelitų ir kitų technologijų. Ar mes turime kokią nors strategiją, kurią vadovaujasi Enisa ir su tuo, ką nors daro, taip jau buvo pavadintas mano dokumentas suomių kalba. Ir e, noriu paklausti, ar Europa e, turi konkurencinį pranašumą, kad mūsų saugumas yra didesnis nei kitų. Aš turiu tokį, tokią politinę viziją, bet nežinau, ar taip yra. Ačiū. Čia Mr. Roil. Ačiū, ponas Roil. Noriu vieną klausimą užduoti. Jau kolegos apie tai kalbėjo paprastai e, iš tikrųjų su, su mūsų e, svečiais elgiamasi kitaip, negu kad dabar buvo parodyta. E, dabar noriu pakalbėti apie tikrai labai specifinį klausimą. Jokia kita agentūra neusiema tokių specifinių dalykų kaip jūsų. Ir egzistuoja tam tikrų vidinių problemų. Aš norėčiau sužinoti, kiek žinau, pas jūs yra sunkumų su specialistais. E, nes šitam klausimui spręsti, kaip, e, kitaip nei kitoms e, agentūroms, jums reikia specialistų iš viso pasaulio. Ar jūs turite pakankamai jų, iš kurių gausite, nes be jūs negalite funkcionuoti. Ir jeigu kyla tokia problema, mes tarpusavėje turime kalbėtis apie tai, kad nebūtų kažkokios iš anksnio nusistatymo prieš kažkokią šalį. E, kolegos jau minėjo, kad šita tema yra labai aktuali. Europa gali atlikti tikrai labai svarbu vaidmenį, tačiau svarbu, kad mes turėtume specialistų ir juos turime išnaudoti. Tad turiu klausimą, ar jums kyla sunkumų dėl specialistų pritraukimo? Uh, And... Dėkoju. Dėkoju. Ar Daksas norėtų prašyti žodžio? berots niekas. Tuomet prašyčiau Europos komisijos pakomentuoti ponas Paul Timers iš Connect direktorato. Ponas direktorius, prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkui už tik tą progą trumpai pasisakyti ir manau, kad na, labai gerai kalbėti apie kibernetinį saugumą kaip ekonominę galimybę, taip pat ypač svarbu kalbant apie, turiu galvoje, e, e, ekonomikos kriminalizavimo paketą, kuris buvo parengtas prieš keletą dienų. Manau, kad taip pat matote ir elektroninės valdysenos e, planus, kur daugiausiai dėmesio skiriama yra saugumui. Siekiama, kad kuo geriau išnaudoti viešųjų tarnybų administracijos išteklius ir pasinaudoti kuo daugiau čia skaitmeninėmis galimybėmis. Ir čia rengiamas tikimas reglamentas, kuris yra labai geras pavyzdys, kaip Europa gali bendradarbiauti saveikumo, abipusio pripažinimo srityje, bei aiškiai parodyti, kad, kad Europa gali tinkamai dirbti elektroninio identifika, identifikavimo sisirtyje. Tai gali būti pritaikoma ir viešuosiams paslaugoms, ir privačiam sektoriui. Enisa čia labai gerai dirbo ir daug konsultavo. Ir Euro, elektroninės valdysenos tai veiksmų planas kaip tik čia remiasi šią konstataciją. Žinoma, pakete yra daugiau dalykų, pavyzdžiui, ir kibernetinio saugumo standartizavimu. Ir vienas svarbių elementų yra tai, kad reikia kurti saugumą, kuris garantuojamas dizainu kad tie žmonės, kurie naudojasi e, informacinių technologijų standartais, galėtų iš karto tinkamai atskirti e, saugumo klausimus. Taigi rengiami yra standartai, bus dirbama šiais rytyje ir toliau. Siekime standartizuoti kabinį saugumą naujose srityse, pažiūrėjau, kaip e, debesų kompiuteriai ir daiktų internetas. Ir taip pat siekime tinkamai kurti rizikos valdymo modelius. Čia NISA taip pat vaidina esminį vaidmenį konsultuodama. Toliau dėl ekonominių galimybių. Tai žinoma, daug kalbame apie grėsmes. Pavyzdžiui, šią savaitę daug buvo kalbama apie, sveika, apie lig, ligoninės, kurių jos buvo puolamos, reikalavimo išpirkų. Anksčiau buvo kalbama bendrai apie interneto saugumą. Ir į viską žiūrima daugiausiai iš grėsmių perspektyvos, tačiau reikia turėti galvoje ir galimybės rinka auga 7,5 procentų kas metu ir Europa turi gerą reputaciją, mūsų sertifikavimo agentūros labai geros, turime įmonių, kurios, kuriomis labai domisi ir užsienio kapitalas, vien dėl to, kad, kad specialistai labai, labai geri, turime geras tiklos, tinklo galimybės, tad tikrai galima čia plėstis ir manau, kad bus galima parengti privatos viešo sektorių bendradarbiavimo sutarčių, kurios pagerintų saugumą Europoje, plėstų pramonės galimybės ir bus galima pareikti įvairių papildomų priemonių, kaip, pažiūrėk, gerinti sertifikavimo sistemą Europoje, galbūt tam tikrą tiesiog žymėjimo sistemą, kad e, būtų aišku, jog Europoje standartai yra aukščiausi ir galima pasitikėti Europos e, kibernetinio saugumu. Na, aišku, tam reikės darbo ir investicijų, ir tai yra mūsų taip pat ir ateities darbas, kuriam dabar rengiamės. Ačiū. Ačiū. Dėkoju, ponė direktoriu. O dabar tačiau paprašyti Enisos direktoriaus atsakyti į klausimus. Ačiū. Aš pabandysiu uh, e, gimtają kalbą vokiškai, nes man taip lengviau. Na, labai gerai e, atsisakyti būtų emocinių dalykų ir kalbėti konstruktyviai. Labai gaila, kad to kolegos nebėra, nes aš tikrai mielai būčiau jį pakvietęs pas mus apsilankyti, nes e, Graikijos e, žiniasklaidoje daug kas yra nušviečiama neteisingai. Norėčiau porą faktų paminėti. Pirmiausia, Nuo 2013 metų mes e, e, turime e, pagal nu, dvi vietas naujai reglamentuojamas su, su naują reglamentą. Ir turime 94 vietas Enisoje, darbo vietas, ir iš jų maždaug 60-65 yra Atenuose. Taigi mes turime labai daug darbuotojų dirbančių Atenuose. Ir ten mes vykdome savo veiklą ir mes dėkojame Graikijos e, vyriausybė už tai, kad mums davė pastatą ir moka nuomą. Ir labai puikų biurą mes turime, todėl labai mielai galite atvykti pasisvečiuoti, apsilankyti. Tikrai nuostabi aplinka. Ir tie, kas gyvena Atenos, Atenų šiaurėse, žino, kad yra labai gera darbinė aplinka, mes turime infrastruktūrą, Microsoftą ir visus kitus reikalingus dalykus, viskas, ko reikia. Mes nesame tyrimų institutas ir me, mūsų negalime lyginti su kitais. Uh, Mūsų užduotis yra vykdyti projektus Europoje, valstybės, vykti valstybės narės ir kalbėtis e, su vyriausybėmis, su pramonė, su konsultantais. Ir mes turime apie 6 tūkstančių e, eurų biudžetą metams e, kelionės išlaidoms. Tai yra, mes važiuojame pas klientus į Briuselį, į sostinės vykdyti įvairių projektų. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad E, mes e, Heraklionė dar pas mus yra nepabaigtas pastatas, nors mums buvo pažadėta jį greitai pabaigti ir dabar yra e, investuota apie 50 milijonų, apie 50 milijonų mokesčių mokėtojų eurų. Ir kas kalba apie mokyklas, tai tiesiog eikite ir apsilankykite tose mokyklose, mažiau kalbėkite apie tai. Na, o dabar prie anglų kalbos perėsiu. Thank you very much, uh, Mr. Dėkuoju. Ačiū už jūsų palaikymą ir norėčiau tiesiog perbėgti visus tos klausimus, kuriuos čia pasižymėjau ir juos atsakyti. Buvo pasakyta, kad mes turime tam tikrą pramonę, kuri kūrė E, darbo vietas, svarbu tinkamai apsaugoti tą pramonę. Situacija gerėja e, artimiausiais metais, kadangi vyksta įvairios, įvairios saugumo priemonės įdėgiamus, mes dirbome su pramonės įmonėmis glaudžiau, taip pat padedame ir nacionalinėms valstybėms, padedam finansiniam sektoriui, nacionaliniam sektoriui. E, situacija gerėja, bet dar darbo lieka daug. Jūs kalbėjote apie standartizavimą. Mes dirbam prie šio dalyko, bet tai tebe lieka iššūkis, nes daug žmonių dirba šio, šioje sektoriuje. Senelek, AISO ir įvairios kitos struktūros, tad ši sritis yra tokia labiau susiskaldžius, fragmentuota, ne vienen jisai priklausanti. Galėčiau pateikti pavyzdį, pasakydamas, kad turite, e, turime įvairiausių direktyvų, turime patikos centrus, kurie taip pat užsima standartizavimu. Tad kelias dar yra ilgas, iššūkis būtų toks. Panas Timers minėjo tokį pavyzdį, mes norime daug ką nuveikti, tačiau sunkiausia yra iš tiesų padaryti, pasiekti, kad tie priimti sprendimai ir idėjos būtų įgyvendinti. Tad standartizavimo darbas vyksta, komisija turėtų pasirūpinti, kad tie standartai būtų tinkamai įgyvendinti. Be abejo, kinų kompanijos yra greitesnės, jie dirba tol, kol mes diskutuojam apie galimybės. Bet galimybių mes turim. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą, ar ne? Paskui kolega Kalės klausė, man rodos, apie kodavimą. Ir dar kažkas turėjo tą patį klausimą. Technologijų kodavimų yra daug. Mes turime kodavimą, sertifikavimą, turime produktus ir priemonės. Mūsų problema yra padaryti viską, kad jie patektų į rinką. Tie produktai vartotojų nėra labai paprasti vartoti. Pramonė turi E, pasiūlyti tokius produktus, kurie būtų lengviau naudojami ir kartu išmanus. Juk naudojotės daiktais, kad tada, kai jie nėra per nelik sudėtingi. Jeigu pamatytumėte, pavyzdžiui, mygtuką e, iššokantį ekrane, kuris, kuris reikštų užkoduotą, tai dažnam vartotojui atmuštų norą tą mygtuką paspausti ir naudotis to, to, to produktu. Mes Turime elektroninės sistemas, kurios patvirtina tapatybę. Turime Austrijoje, Belgijoje tas korteles, Estijoje tai jau veikia. Tačiau reikalas tas, kad tos kortelės yra tarpusavį nebūtinai suderinamos. Kaip, ir tai yra brangu, mes turime elektroninį pasą, kaip vokiečiai galiu pasakyti. Tai, tai yra labai saugus pasas. Tačiau reikia brangaus kortelės skaitytuvo, programinės įrangos ir tenka į visą tai investuoti. Ir, na, atsiranda ta problema, kad žmonės nesinaudoja. Ir dėl to tų prietaikų nepasirodo tiek, kiek reikėtų ir kokiu reikėtų. Taigi galimybių yra, bet reikia sudaryti galimybės tuos produktus paprasčiau, lengviau naudoti. Aš jau kalbėjau apie antipolinių susitarimų direktyvą. Ir mums būtina taip pat uh, užtikrinti, kaip jau sakiau, kibernetinį saugumą, pasiūlint naujus produktus, svarbiausia įgyvendinti. Tai, kas buvo sutarta, dėl to ES piliečių gyvenimas taptų tikrai lengvesnis. Jau buvo paminėta šiek tiek apie tai, kaip dirbame kartu su agentūromis, kitomis struktūromis. Norėčiau pateikti Jums vieną kitą pavyzdį, kai dėl agentūrų mes su BEREK dirbame kartu, su UNISA, Net reglamente apie tai yra kalbama. Taigi darbas yra tikrai konstruktyvus. Mes su agentūromis, su kuriomis bendradavome, rengėme susitikimus. Su Europos centriniu banku taip pat. Ir tai yra iš tikrųjų e, svarbus projektas su Frontexu. Taip pat bendradarbiaujame, mūsų sritis nedaug kur susikerta, bet tas bendradarbiavimas svarbus. E, Mes kalbame apie, inter, apie informatikos priemonės, jų panaudojimą ir čia mes randame bendrų sąlyčių taškų. Jeigu pažvelgtume į Europos komisiją, iššūkis yra štai koks. E, negali Europos komisija kalbėti su šimtu ar daugiau kompanijų. Būtų mums reikia Enisos, mums reikia e, įmonių tinklo kūrimo. E, Suomijoje mes diskutavom su, su viena iš įmonių F-Secure. Ir mes tas įmonės subūrėm draugien, štai prieš keletą savaičių buvo renginys, kur buvo uh, diskutuojama apie konkrečias skritis, kalbėjome apie internetinį saugumą, kalbėjome apie mokėjimų sektoriaus geresnį apsaugojimą ir panašiai. Mes pateikėme savo rekomendacijas, o paskui sektorinių būdų bandome gyventi tam tikrus batomuosius projektus. E, mūsų agentūra nėra labai didelė, todėl galime pasirinkti kaip prioritetą keletas ryčių. Būtent apie tai ir buvo paminėta, kai klausite mūsų apie įgaliojimus. Mes turime 84 pareigybės ir 48 iš jų e, nuolatiniai darbuotojai, visa kita yra laik, žmonės dirbantis pagal laikinas darbo sutartis, pagal terminuotas darbo sutartis. Taigi tenka naudotis nacionaliniais resursais, Jeigu žvelgtume į ateitį, iš tikrųjų, tos tie įgaliojimų klausimai turi būti aptarti papildomai, nes apie tai reikės kalbėti po keletų metų, nes e, Enisos situacija ir kontekstas keičiasi. Buvo paminėta darbuotojų paieškos tema ir jų darbinimo tema. Situacija nėra bloga, tačiau iššūkių tebelieka, nes pažvelkite situaciją Europoje per pastarosius keletą metų. Matote, kad ekonomika auga, bent jau kai kuriuose Europos dalyse. Tad iš Vokietijos ar Švedijos žmonės nebūtinai keliaus į Atenus. Mm, Atenų agentūrai mums tenka e, rimta problema surasti kvalifikuotų žmonės visoje Europoje, Tačiau ekonominiai skirtumai tarp šalių yra akivaizdus ir tai mums yra papildomas iššūkis pritraukiant tos žmonės. Tiek būtų mano atsakymai klausimus. Jeigu ką pamiršau, tiesiog priminkite man. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Aš manau, kad į daugumą klausimų buvo atsakyta. Tad norėčiau padėkoti Jums už atvykimą pas mus ir už Enisos veik, veiklos organizavimą. Iš tikrųjų, kibernetinis saugumas yra svarbus dalykas, ieškoti ekonominių galimybių ES šioje srityje taip pat yra labai svarbu. Dėkoju, pane direktoriu. Uh, go, Dabar kolegos keliaujame prie kitos temos. Europos audito rūmų ataskaitos Europos inovacijos technologijos institutas pristatymo. Well, 12, 13. 12, 13. Uh, inovacijos ir technologijos instituto atstovų nuomonę išgirsime, uh, auditorumų ataskaitos išklausysim šią temą. Norėčiau priminti visiems, kad auditorumai ką tik atliko auditą uh, Europos inovacijos ir technologijos institute. Ponas Alex Brenningmeier E, atvyko čia į mūsų posėdį ir pristatys to audito rezultatus mums dabar. Taip pat komitete vyko diskusija su komisaru Tiboru Navračičiumi. Vyko struktūrinis dialogas panašia tema. Buvo kalbama apie Europos inovacijos ir technologijos instituto pasiektus rezultatus. Dabar diskusija šią temą tęsiasi, bet šį kartą auditorumai pristatys savo viziją. Žodis jums, gerbiamas uh, breng, e, ponia Brenkpejeri. Labadiena, labai ačiū ponia pirmininkė. Labai džiaugiuosi kad turime galimybę pristatyti vieną iš mūsų specialiųjų ataskaitų, kurie kalbama apie svarbios agentūros rezultatus, būtent EIT rezultatus. Svarbu taip pat ir tai, kad auditas kalbėjo ne apie finansus, ne apie atitikti, bet apie Europos investicijų efektyvumą šiame institute. Aš esu audito rūmų narys ir jis atsakingas už tyrimus ir plėtrą. Tad labai džiaugiuosi galėdamas kalbėti jūsų komitete. Mes šį, komitet, e, šį ataskaitą pristatėme biudžeto kontrolės komitetui. Tada kalbėjome apie finansų pusę, o dabar kalbėsime jau apie turinio pusę. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad yra tarp skirtingų temų ryšių. EIT priklauso komisijai EAC, kuri teisėsi su tyrimais ir technologinė plėtra bei kitais moksliniais tyrimų klausimais ir siekime taip pat įsteigti ir inovacijų tarybą, kas taip pat e, svarbu, aišku, yra jūsų komitetui. Paminėsiu keletą mūsų ataskaitos svarbiausių skyrių, kalbėsiu labai trumpai, bet žinoma lauksiu paskui jūsų klausimų ir pastebėjimų. Institutas Budabešte daugiausiai dėmesį skiria inovacijoms bei inovacijų rengimo Europoje ir inovacijų srities gerinimui, nes inovacijų Europoje trūksta. Kągi veikia EIT? Jis vienyje universitetus, institutus, verslą, taip pat ir MVI, vienyje ir uh, e, jos apjungia per KIKS, tai yra žinių informacijos centrus, kurie yra labai svarbus inovatyviai pramoniai. Mes tris tokius centrus aplankėme - energetikos informacijos centrą, klimato informacijos centrą bei skaitmenį inovacijų centrą. Ir visi kartu jie apima 500 partnerių. Ir EIT teigia, kad šiuo metu partnerių skaičius jau pasiekė 800. Taigi, manoma, kad labai svarbu bendra, bendradarbiavimas inovacijos rytyje. Aplankėme tuos žinių centrus ir pirmas įspūdis yra tai, kad na, matome bendradarbiavimą tarp universitetų ir tyrimų institutų bei verslo. Yra įspūdingų inovatyvių iniciatyvų. Taip pat matome, kad yra pereinama nuo tyrimų prie įmonių veiklos ir prie startuolių įmonių. Ir viskas gali spaikliamai pramonę. Auditas visų pirma yra išklausimas. Tai reiškia, kad Auditorius turėtų labai atidžiai klausytis to, kas vyksta. Audituodami tuos žinių centrus kiks, mes pastebėjome keltas rimtų problemų. Viena iš jų tai, ką man sakė finansų vadybininkai du, yra tai, kad kasmet reikia parengti tūkstantį lapų dokumentų paraiškoms. Kasmet. Labai labai daug darbo tam reikia įdėti, kad būtų gaunamas finansavimas. Antra problema, vėlgi kasmetinė, problema tai, kad tai yra kasmetinis dalykas. Nepaisant to, kad programos, tyrimų programos, inovacijų programos yra ilgalaikės, trunka ilgiau negu metus. Taigi lieka visuomet labai daug neaiškumo dėl programų ateities. Bei lieka neaišku, ar tai tikrai gali padėti inovacijoms. Juk tikrai inovacijams nepadeda tai, kad trūksta užtikrintumo apie ateitį. Toliau, kitas pastebėjimas. Viena tarptautinė įmonė, kuri buvo programų partnerė, štai ką minėjo. Matome daug problemų šioje programoje ir dėl to mums labai sunku ją įsitraukti. Ir reikėjo dėti daug pastangų, kad būtų ta įmonė įtikinta dalyvauti ir, na, gerai, kad pavyko įtraukti. Tačiau matome, kad biurokratinė našta yra sunki, didelė ir matome, kad viena vertus EIT kuria savo programas pagal savo misiją, tačiau ryšiai su verslu ir universitetais ir institutais, na, ne iki galo, ne iki galo gerai plėtojami, ne iki galo gerai parenkami partneriai. Nesuderinama viskas iki galo. Tad manome, kad EIT veiklai Budapešte trukdo tai, kad labai satinga yra veiklos struktūra, taip pat yra rimtų valdymo problemų, vadybos problemų. Esame parengę keletą rekomendacijų. Trumpai norėčiau jas pristatyti. Pirmiausia, reikėtų kalbėti apie instituto teisinį pagrindą. Taip pat reikėtų peržiūrėti finansavimo modelį ir galbūt a, e, išbraukti papildomas veiklas, nes jos neefektyviai trauktos į modelį. EIT turėtų plėsti savo grantus sistemą ir įvykdyti, na, sistema turėtų apimti ilgesnį laikotarpį negu metus. Ir grantų susidarimai turėtų būti daromi anksčiau, greičiau kad būtų daugiau teisinio užtikrintumo jau iš karto nuo metų pradžios ir būtų galima iš karto pradėti programas. EIT taip pat turėtų daugiau dėmesio kreipti rezultatams ir taip pat institutui reikia daugiau autonomijos nuo EAC direktorato. Taip pat institutas turėtų pasinaudoti lankstumu, kuris numatomas pagal Horizontas 2020 programą. Taisyklės turėtų būti labiau, labiau priderintos prie žinių centrų partnerių poreikių ir taip pat svarbu ir tai, kad EIT turėtų išspręsti personalo problemas. Trūksta darbuotojų ir taip pat, na, galima sakyti, kad vis dar kuriami yra uh, vyresniai vadybos sluoksniai. Taigi reikėtų pasilimti šią analizę ir išspręsti šias problemas. Ponios ir ponai, komisija ir EIT priėmė visas mūsų rekomendacijas ir audito metu EIT jau pradėjo kai kuriuos gerinimo darbus, tinkamą kryptimį nu, nukreiptus. Na, to nepakanka, bet jau daromi geri darbai. Komisijos narys minėjo E, kad yra bus įkurta aukšto lygio komisija e, ar taryba, kuri konsultuos komisijos narį šio instituto klausimu. Ir buvo taip pat buvo pasakyta, kad ataskaita buvo gerai priimta, nes jį turėtų padėti toliau plėtoti EIT ir užtikrinti jo tolesnį funkcionavimą bei žinių centrų tolesnį funkcionavimą. Ponius ir ponai, tokia trumpa įžanga ir, žinoma, lauksiu jūsų klausimų ir pateiksiu daugiau detalių, jeigu turkės. Ačiū. Dėkoju, dėkoju už pristatymą. Tikrai įtrio komitetui tai labai svarbu. Ponui Eller žodis. Um, Ačiū pirmininkė. Um, Esu 2020 darbo grupės narys Ir norėčiau Jums padėkoti, kad e, už tai, kad dabar matome, jog struktūrinis dialogas tikrai pradėjo geriau vykti su auditorumais. Tikrai, tikrai tai buvo labai naudinga. Žinoma, Jūsų ataskaitą tedžiai perskaitytume ir suprantame Jūsų nuogastavimus. Turiu keltą klausimų. Kaip manote, ar iššūkių kelia pačios taisyklės ir pati sistema, kurią nu- nustatėme institutui? Ar vis tik EIT, e kaip nepriklausoma institucija, na, mes kalbėjome apie taisyklių paprastinimą. Taigi klausimas yra, ar čia sisteminės problemos yra, ar čia problemos yra, kurias kelia pačios taisyklės nes nepavyko iki galo suprasinti e, taisyklių, dėl to kyla nesupratimai, kaip, taikyti, kaip panaudoti lėšas. Antras dalykas - ekspost vertinimu. Kokį laikotarpį apima jūsų ataskaita? Kaip suprantu, buvo atlikta pirma peržiūra tada, kai daistas realiai neveikė, komisija pat parengė ataskaitą ir na, tai nebuvo naudinga. Uh, Tad kila klausimas, e, ką galima patai, pagerinti, jūs apie tai kalbate. Dėl to įdomu, ar jūs kalbate apie naujus dalykus, na, apie kokį laikotarpį. Ir kitas dar dalykas, norėčiau pasakyti, jog nereikėtų sudaryti įspūdžio, jog labai čia skubama kažkaip, nes mes numatėme darbo grupę dėl EIT ir mes ketiname pakviesti ir auditorumus dalyvauti, nes norime išgirsti ir komisijos, ir institutų nuomonę, ir auditorumų nuomonę. Žinoma, nenorime čia nieko supriešinti, bet tiesiog manome, kad galima gerai atlikti peržiūrą. Taigi ačiū. Ačiū. Ponas Rubik. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti auditorumams už pranešimą ir man nuo pat pradžių buvo labai aišku, kad EIT e yra, e, turi būti švietimo sistemoje ir mūsų bendras tikslas yra, kad E, net iš e, pagrindų programos būtų aišku, kad tam yra ruošiamasi ir kad atitinkamai būtų e, programos numatytos mūsų švietimo įstaigose kad e, būtų numatytos konkrečios studijos kiekvienai e, gyventojų grupiai, kurie turi interesą, e, turi naujų idėjų. Ir tai reiškia, kad turėtume remtis moksliniu darbu ir pritaikyti tam tikras programas ankstyvojo ūkdymo mokykloms, ten besimokantiems vaikams, taip pat atitinkamai ir universitetų profesoriams kad jie e, mokytųsi kažką naujo, ne tą, ką pastarosius e, prieš 40 e, metų buvo mokama. Taigi svarbu, kad visos švietimo įstaigos nuo darželio iki universiteto nuolat gautų naujas žinias. Ir e, taip pat kalbant apie socialinius tinklus, yra tokia galimybė tokias žinias padaryti prieinamas visiems, e, ne tik popierinėme variante, kaip dabar vyksta Florencijoje, o e, perkelti viską į skaitmeninę erdvę, kad galima būtų lengviau pereiti prie šitų žinių. Ir žinome, kad Parlamento mokslo e, reikalų komitetas intensyviai užsiemė e, tuo klausimu, kaip mes galėtume e, pašalinti žinių spragą Europoje. Ir kaip mes galime viską tarpusavėje susijęti ir kaip galėtume atlikti socialinės analizės, uh, E, kaip šiandien galime išanalizuoti tuos tinklus, kur nevyksta jokia komunikacija. Aš manyčiau, kad būtų pagrindinė EIT e užduotis e, nustatyti, kur vyksta per mažai komunikacijos žinių srityje ir kaip tą situaciją galima būtų išspręsti. Labai ačiū. Thank you very much. Madam Moody. Dėkoju. Pane Moody. Ačiū. Šito, kas pasakėte širt ir šis ataskaitos, supratau, kad jūsų manimų EIT bei žinių centrai iš, iš principo juda gerą kryptimį. Ir tai iš vis reiškia, kad reikia problemas išspręsti, bet eiti toliau tą pačią kryptimį. Tai turint galvoje įdomu, kodėl siūlote peržiūrėti teisinę bazę. Nes juk jeigu, jeigu problema yra su to, kaip jie dabar dirba, tai gal geriau būtų ištaisytas problemas ir užtikrinti, kad jie dabar gerai dirbtų, o ne imtis, kaip sakant, pačių pagrindų organizacijos. Ir ne, ne, ne, galbūt nereikia imti, užsimti tuo teisės pagrindu. Pavyzdžiui, jūs minėjote, kad galbūt ne tik naudodamas Horizontas 20 lankstumas arba bietas, ger, ger, buvo tai gera pastaba apie tai, kad reikia išplėsti finansinį periodą. Be abejo, tikrai negalima, na, negali dirbti su metų laikotarpiais. Tikrai labai keista, kad dabar tik vyksta. Paskutinis dalykas, ką dar aš paminėti, tai yra tai, kad paminėti yra, kokių yra problemų. Reikia klausimas, ar jūs numatėte laikotarpį, kada reikia rasti sprendimus ir juos įgyvendinti ir išspręsti problemas. Labai ačiū. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Tuomet prašysiu Europos komisijos atstovo Denis Krolai, skyriaus vadovo pasakyti. Prašau pas. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už pakvietimą Dėkoju taip pat ir ponui Brenningmajer už ataskaitą. EIT atstovų čia nėra, tačiau aš tikiuosi, kad galiu kalbėti ir komisijos ir EIT vardu. Ir norėčiau pabrėžti, kad kaip ponas Brekmairs pristatė šią ataskaitą, kuri visiškai buvo priimta iš rekomendacijų pusės ir komisijos. Iš karto tai pabrėžti, kad mes priimam visas rekomendacijas ir jie taip priimas rekomendacijas ir labai džiaugiamės auditorių darbu, tikrai tinkamai identifikuojamos problemos, kurios yra institute, apie tai, kaip, kokiu problemu kyla darbo praktikoje, beje, kokiu problemu kyla taip pat ir bendraujant su KIKS centrais. Ir taip pat tai yra tos pačios problemos, kurios neleidžia pasiekti viso potencialo, gyventi viso potencialo, pasidaryti viso to, ką galbūt galim padaryti. Taigi visa Taip pat mes pilnai priimame rekomendacijas, kurios buvo rūmų išsakytos. Taigi mums dabar užduotis kyla tų rekomendacijų gyvendinimas. Taigi visiškai palaikome atliktą analizę, kad e, darbo sistema tapo per daug sudėtinga, kad e, rezultatų matavimas galėtų aiškiau vykti. Mes jau kartu komisija eita ir kiks kartu dir, sukūrėme darbo grupę ir kartu, darbo grupė kartu svarstome, kaip būtų galima perėti prie daugiamečio biudžeto. Tai nėra lengva užduotis. Audito rūmai kalbėdami apie atitikti turbūt nenorėtų, pavyzdžiui, kad mes per greitai čia judėtume ir kad neslaikytume reglamentų. Taigi mes dabar svarstame, kaip būtų galima visą tai gyvendinti. Ir galbūt nuo 7 metų arba nuo 8 metų būtų galima tos pokyčius įgyvendinti. Taigi dirbama jau šios rytyje. Kitas dalykas, e, su ties to, ką, ką minėjo ponas Brenigmajer pristatymė, tai yra tas klausimas dėl didesnės finansinės autonomijos institutui. Taip pat tai yra svarstoma. Kuris narys Navravič e, buvo atvykęs į komitetą prieš keletą savaičių, jis taip pat minėjo šį dalyką. Toliau dėl personalo sustiprinimo. Tai šis klausimas vis, grįž, šis klausimas vis grįžtama ir tai yra nuotinė problema. Trūksta ir darbuotojų, ir, ir e, vadybos lygyje yra problemų. Na, situacija gerėja pastaruoju metu, tačiau turėtų ir toliau gerėti. Tačiau darbai čia yra testiniai ir reikės ieškoti sprendimo ateityje. Toliau ponas Brenningmajer minėjo aukšto lygio darbų grupę, kurią komisijos narys įsteigė. Ir manau, kad praėjusią savaitę, prieš porą savaičių, kai jis čia buvo, jis jau paminėjo apie tokios grupės steigimą ir grupė jau pradėjo dirbti. Grupė nesijims tų pačių jau smulkiausių vidaus darbo tvarkos taisyklių klausimų. Bus daugiau kalbama apie strateginius klausimus, kuriuos audito rūmai iškėlė savo ataskatoje. Pavyzdžiui, tas iššūkis dėl tvarumo, dėl ilgalaikio kiks e, tvarumo. Visi supranta, kad tai yra didžiulis iššūkis. Ir tai bus vienas iš tų klausimų, kurie susijims aukšto lygio darbo grupė. Taip pat bus kalbama ir apie eiti įgaliojimus bendrauti su regionės, kurie turi daugiau problemų šią srityje. Nes ir Horizontas 2020 sudarys problemomis įtraukiant kai kurios regionus. Taigi darbo grupė visą tai išsamei aptarinės, taip pat į kitus didžiosios strateginius klausimus apie tai, kaip institutas bendrai atrodys e, bendrame inovacijų politikos kontekste. Ir pirmininkė, dar jeigu galima, norėčiau sureaguoti į keltą klausimų ir pastabų, kas išsakė nariai. Pone Eileri, jūs keltė klausimą, ar problemas kelia taisyklės, kuris mes iš karto numatėme EIT, ar galbūt problemas kilo iš EIT darbo praktikos, kuris plėtojo vėliau. Galbūt ir ponas Brenningmajer norėtų pakomentuoti, bet aš pasakyti, kad iš komisijos pusės atrodo, kad tai yra abiejų dalykų na, bendro veikimo problema bei rekomendacijose labai teisingas tai yra e, aptarta, kad reikia peržiūrėti teisinį pagrindą. Yra tam tikrų aspektų, na, čia jau nekalbu apie, aišku, apie pamatinius klausimus, pavyzdžiui, patį įsisteigimą, e tačiau ne, yra kitų elementų teisės bazėje, pavyzdžiui, apie ataskaitų teikimą ir panašiai. Kur, ir, ir matome, kad tikslai ten numatyti yra geri, nes kai kalbam apie, apie europinį finansavimą, tai tas finansavimas taip pat turi pritraukti ir lėšų iš kitų šaltinių. Taigi iš principo ta mintis yra gera, tačiau kila klausimas dėl pačio įgyvendinimo. Ir galbūt tik viskas per daug išsamei teisinio pagrindai yra išnagrinėta ir aptarta. Komisija pilnai su to sutinka, priima šią kritiką ir jau svarstome apie tai, kaip būtų galima pagerinti šį klausimą. Žinoma, pasiūlymai, ką keisti, nebus priimti skubotai, Tačiau suprantame, kad gali reikti pakeitimų, jeigu norėsime įveikti tikras kliūtis, kurios jau yra tuose pačiuose darbo pagrinduose. Manoma, kad tikrai būtų galima numatyti geresnį sistemą, geresnį aplinką darbui. Ponas Riubik minėjo apie tai, kad EIT e turėtų būti švietimo priemonė, švietimo instrumentas. Tai žinoma svarbus dalykas turėti galvoje, mes, kai diskutuojame viduje, tai kartais galbūt per daug dėmesio kreipiame į tai, kad EIT turi tapti inovacijų varikliu ir šiek tiek primirštame tą švietimo funkciją, kuri taip pat yra labai svarbi. Tačiau manome, kad EIT čia jau gerai dirba ir žinoma, ateityje daugiau bus sėkmės istorijų, nes iš EIT bus vis daugiau a, žmonių, kurie pasirėmė patirties EIT jie pastebėtina, kad EIT vienas iš argumentų, kodėl reikėtų tai įkurti, tai, tai buvo tai, kad reikia susijęti mokymą su tyrimais, su verslu, viskas sėti iš, iš karto ir taip kurti ir naujas žinias, ir užtikrinti įgūdžius asmenims ir taip pat kurti plėtot, padėti plėtot verslą. Ir žinoma, visa tai yra instituto misija. Ir manau, kad e, čia dirbama yra gerai ir be abejo yra auditorumo rekomendacijų, kurios padės dirbti dar geriau. Toliau. Dėl to klausimo, kodėl reikia peržiūrėti teisinį pagrindą. Tai aš jau šiek tiek paliečiau šį klausimą prieš tai. Ir aš pasakyti, kad na, nereikia kažkaip iš esmės perdaryti e, su to pagrindu Tai, tai turi likti centru, kuris vienyje švietimą, inovacijas ir verslą. Ne, tiesiog yra tokių problemų, kurios liko teisinė bazėje. Ir jos labiau yra siejasi su, su pažiūrėjau, finansiniu stabilumu, bei tuo, kad reikia papildomą finansavimą iš kitų šaltinių. Šios klausimus reikia svarstyti, dėl to reikia peržiūrėti teisinį pagrindą, taigi būtent dėl to mes nedvėjodami sakome, kad reikės taip daryti ir tiek komisija, tiek EIT palaiko, jog reikia peržiūrėti teisinę bazę, šie, turi galvo šios elementus. Manau, kad reikia sustiprinti e, institutą. Ačiū. Uh, thank you very much. Dėkuoju. Ačiū už jūsų pastabas ir komentarus. Ir dabar kvieščiau jūs ponė Brenimairė dar pridurti savo pastabas. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Labai džiaugiuosi jums galimybę atsakyti, kai dėl efektyvumo. Pasakysiu labai trumpai, kadangi ponas Krolį labai detaliai pakomentavo kai kurios klausimus ir padarė tą labai efektyviai ir informatyviai. Gerbiamas Eilė, jūsų klausimas tikrai labai svarbus. sakysiu angliškai. E, svarbu išsiaiškinti, kiek turime laiko, koks laikas numatytas. 2008-2015 metai toks yra laikotarpis, septynių metų laikotarpis. E, tiek veikia tas institutas. Ir galiausiai mes turime turėti reikiamą informaciją, pagal kurią pateikėme savo pastabas. Tai yra po septynių metų laikotarpiu. Per tiek laiko jau galima pamatyti konkrečius rezultatus. Ir dėl to mes štai ir pagalvojame, kad rezultatai turėtų būti geresni, kol kas jie kartais nuvilintis. Na taip, valdysena, daug biurokratijos. Tiesiog pernelyg biurokratiškai buvo žiūrima į e, technologijų institutą. Ne, inovacijoms nepakankamai skiriama dėmesio. Savo pobūdžių inovacijos yra labai trapis rytis, daug kas gali ten ir nepavykti, nepasiteisinti. Tad manau, kad būtina kontroliuoti labiau visą procesą. E, Atsižvelgianti tai, ko norite pasiekti. Taigi, mes manome, kad būtų buvę galima pasiekti geresnių rezultatų E, Pone Mūdė ir ponas Seller e, kalbėjo taip pat apie e, štai ką, ar turėtų būti kalbama apie kažkokias problemas ir ar reikėtų gerinti rezultatus. Galiu labai trumpai vėl pakartoti atsakydamas ir vieną, ir kitą. Yra kai kurių fundamentalių problemų teisės aktuose Pavyzdžiui, yra numatytos papildomos veiklos, jų nematyt, tad jų gal verta atsisakyti, tačiau tvarumas tų programų yra labai svarbus dalykas. Prie jų reikia labiausiai susitelkti, joms labiausiai skirti dėmesį. Ir čia mes kalbame ap, ne apie kažkokį sustabarėjimą, bet kalbame apie nustatytas taisyklės ir darbą remiantis tuo, kas žinoma. Štai to audito tikslas yra išsiaiškinti, kaip institutas veikia ir surasti būdų pagerinti jo veiklą ateityje. Ponui Rubik, norėčiau pasakyti štai ką. E, jūsų klausimas yra taip pat labai svarbus, aš atsakysiu vėl angliškai. Problema yra ta, kad nuolatos buvo tas atskirimas ir galima uh, tik patvirtinti, kad kalbant apie e IT ir kompetencijų centrus, tos kiks žinių centrus, reikia laikytis daugia disciplininio požiūrio, nes reikalingos daugia disciplininės žinios. E, manau, kad tai gali būti naudinga, tobulinant šio instituto veikimą. Na ir dabar laikas. Visos rekomendacijos yra e, numatytas laikas, per kiek turi būti gyvendintos rekomendacijos. Mes tą tikrinsim, kaip ir jūs, kaip auditetas tą darysite. Kolega Eller, jūsų dar bendra pastaba. E, aš labiau turiu pastabą negu klausimą. Jūs kalbėjote apie pusiausvėros užtikrinimą ir man kelia susirūpinimą e, kai kurios jūsų pasabo šio klausimo. Kai dėl kiks Jos jų yra Vokietijoje nemažai, tai yra technologijos ir inovacijos centrai. E, aš manau, galbūt reikėtų kalbėti labiau apie kompetencijų balansą, o ne tiek apie geografinį balansą, kuriant tuos centrus. Ar yra kokios nors pusiausvėros trūkumo Europos Sąjungoje, kalbant apie geografinį aspektą? jūsų nuomonė? Mano supratimu. Ar, ar jūsų supratimu tai trukdo plėtotis inovacijoms? Ar jūs tiesiog kvestionuojate tą faktą, kad e, tie in, centrai galbūt yra net tokiose vietose ir dėl to atlieka net tas funkcijas? Tai būtų labiau probleminė pastada. Jeigu viskas E, yra sutelkta Suomijoje, ar tai yra geriausias dalykas visai likusiai Europai. Dėl to, kad e, e IT yra horizonto 2020 dalis, mums svarbu, dalykas yra kompetencija, geografinis faktas mums nėra toks svarbus. Ar galėtumėt išdėstyti savo nuomonę apie tai? Atsakymas, dėkoju. Da, vėlgi galėčiau pasakyti labai trumpai. Viena vertus Jūs teisus, sakydamas, kad horizontas 2020 nepabrėžia geografinio balanso aspekto, tačiau kita vertus galime pamatyti, kad žinios ir vystimasis Europoje ir mokslo tyrimų rezultatų virtimas inovacijomis, bendradarbiavimas tarp universitetų mokslo institutų ir įmonių e, turėtų būti labai efektyvus. Tad audito rūmų pastaba būtų tokia, kad geografinį balansą reikėtų išplėtoti. Tas geografinis balansas kol kas dėja yra ribotas. Ponas Paul Stafford, audito uh, komandos vienas iš vadovų apie tai kalba savo. Ataskaitos 43 puslapyje e, ten kaip tik yra kalbama apie mokslo tyrimų infrastruktūros plėtojimą. Jeigu viskas sutelkta vienoj geografiniai zonai, tai nėra visai geras dalykas. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Pirmininkas, ačiū už jūsų atvykimą į posėdį atstovaujate audito rūmams. Europos inovacijos ir Europos inovacijų instituto veikla be abejo yra įdomi tema. Manau, kad ateityje galima daug ką pagerinti, rengiant ataskaitas, rengiant instituto darbą. Šiam institutui ši informacija taip pat bus labai naudinga. Jie viską žinos apie mūsų diskusiją, tai yra svarbus dalykas, nes institutas turi pagerinti tas savo silpnasias pusės, nes tų silpnų pusių yra kiekvienoje institucijoje. Bet džiaugiamės tuo, kad švietimo požiūriu mes matome naują paveikslą, nes švietimas paprastai pamirštamas. Mes mastome apie mokslo tyrimus, E, technologijų plėtojimą, pardavimą. O švietimo aspektas dažnai lieka nuo šalyje kad kalbam apie žinių trikampį, Europos inovacijų ir technologijų institutas vaidina labai specifinį vaidmenį. Ir tokį e, projektą turime tikrai visapusiškai paremti. Kažkas dar. Norėčiau painformuoti kolegas ir pirmininką, kad yra darbo grupės posėdėje numatytas susitikimas, kur bus kalbama apie šį institutą. Ir man atrodo, rugsėjo mėnesį vyks šis renginys. Jeigu galėtumėt priimti šį kvietimą, mums būtų labai malonu. malonu. Jeigu kolegos surastų galimybę atvykti, taip pat būtų puiku. Ačiū, sako pirmininkas. Ačiū dar kartą, o dabar keliaujame prie paskutinio šio ryto darbo tvarkės klausimo. atsakomybė, kompensacijos ir finansinės garantijos jūroje vykdant dujų operacijas. Nikolas Bey yra mūsų pranešėjas. Turime nuomonės projektą. užjūrio įrenginių saugumas ir tas rytis, kur yra glaužiai susijusi su ta, kurią aptarsime šiandien, įtrė yra atsakingas komitetas šio klausimu ir tema be abejo labai įdomi. Norėčiau pakviesti pranešėją tarti įvadinį žodį. Prašau. Merci, euh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, pirmiausia, noriu padėkoti uh, įtre komitetų sekretoriatui už man suteiktą pagalbą, renkiant šį nuomonės projektą dėl atsakomybės kompensacijos finansinės garantijos jūroje vykdant dujų ir naftos operacijas. E, Jūri komitetas iš esmės nagrinėjo šį klausimą, kadangi Europos komisija rugsėjo 14 paskelbė savo e, komunikatą. Savo įvadiname dokumente, ko Europos komisija sako, kad jok toks nelaimingas atsitikimas jūroje nuo 88 metų ES nėra įvykęs. E, tad įmonės pasimokė iš Piper Alpha e, didžiulės avarijos. 73 procentai dujų ir naftos pagamintos ES yra iš Šiaurės jūros valstybių. Ten yra įgyvendinamas labai griežtai saugumo taisyklės. Envi Komitetas pateikė savo projektą, tai jau bus diskutuojama kitą antradienį, ten yra kalbama apie 2010 metų, metų Deksikos įlankoje įvykusią avariją. Tačiau Europos komisija sako, kad mūsų bendros įstatyminės taisyklės buvo sustiprintos kad negalėtų vykti panašus nelaimingi atsitikimai ES valstybių tarių vandenyse. 2013 m. birželio mėnesio direktyva buvo pasiūlyta dėl atsakomybės kompensacijų finansinių garantijų jūroje. Reikia prie to pridėti Barcelonos konvenciją ir offshorinių įrenginių priežiūros tema priimtą reglamentą. Jų tikslas užkirsti kelią tokiems nelaimingus susitikimams ir efektyvai keistis informaciją. Be kita ko, šiais pastaraisiais metais daug investuojama į naujas saugumo sistemas, e, pasitelkiama wellcaping vadinamoji technologija, jos dėka galima e, greitai užsandarinti vietas, kur, kurias gali pa, pasirodyti nubėgimo atveju naftos ar dujų. Taigi 2013 metų direktyva yra geras dalykas ir nereikėtų numatyti galbūt naujos civilinės ar baudžiamosios aplinkas sauginės atsakomybės kitose dokumentuose, nes tie dalykai va, aiškiai apibriežti, nes šiandien nereikėtų keisti pirmojo direktyvos priedo 2004 metų dėl aplinkos sauginės atsakomybės, nes turime 2013 metų direktyvą dėl atsakomybės įvykstant nenusikimus jūroje. Ten yra aiškiai pasakyta, kas yra atsakingas, tai yra leidimo išdavėjas ir jo turėtojas yra atsakingi, jeigu vyksta nelaimingas atsitikimas, kai, e, kai taikomas mokėtojo teršėjo principas, kad dėl finansinių garantijų nelaimingų atsitikimų atveju savo nuomonės projekte aš kalbu apie tai, kad yra jau numatyta daug priemonių. Manau, kad lankstumą išlaikyti yra būtina, nes tuo būdu kiekvienas rinkos operatorius gali pasirinkti geriausiai jam tinkančias priemonės. E, gerbiami kolegos, kaip vakar ryte kalbėjo ponas Buzekas, pristatydamas savo paties pranešimą dėl saugų, energetinio saugumo, neturime pamiršti, kad čia mes kalbam apie mūsų įmonių konkurencingumą, naftos ir dujų įmonių konkurencingumą. Ir nuo to priklauso ir mūsų valstybių konkurencingumas, nuo to priklauso galimybės apsirūpinti energijos ištekliais. Mes norime, kad jis būtų saugus ir prieinamas mūsų piliečiams. Būtent dėl to savo nuomonės projekte manau, kad nereikia naujų saistančių taisyklių mūsų įmonėms, nes jų konkurencingumas nukenčia tarptautinėse rinkose dėl pernelyg kremėziškos reglamentacijos, kurios neturi laikytis jų konkurentai. E, dabar praktiniai dalykai iki gegužės 31 dienos. E, Galite pateikti pakeitimus, atskubėti nereikia, netrukus uh, E, pateiksiu kolegoms šešėlėms pranešėjams datas, kada galėtume susitikti ir aptarti įvairius šio pranešimo aspektus. Šiaip esu atviras diskusijoms su kiekvienu iš jūsų ir tikiuosi, kad e, visi kartu galėsime geriau apginti mūsų dujų ir naftos e, įmonės, kad nenukentėtų jų konkurencingumas, nes tai yra mūsų šalių ekonomikos variklis. Ačiū. Thank you very much, colleague. Dėkoju. EPP frakcijos šis pranešėjas Bensen. Tiksliau jo vardu perskaitysiu keletą svarbiausių dalykų iš jo pasisakymą, kuris buvo paruošęs, tačiau dėja dėl kelionės sunkumų, kelionės į Briselį sunkumų, dėl kelionės problemų jis negalėjo dabar dalyvauti. Tik bet kuriu atveju skaitau jo pasakymą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui pranešėjai už nuomonės projektą. Į bendrai vertinant atrodo tinkama, EPP vertina teigiamą šią nuomonę. Mes taip pat palaikome nuomonę, kad reikia išvengti per dėlio reguliavimo bei administracinės naštos toje srityje, kur tapnės konvencijos bei sutartys jau egzistuoja. Taip pat negalime atmesti to, kad šioje srityje gali būti, e, gali prireikti tolesnio harmonizavimo iš Europos pusės. Beje, tai taip pat remia ir gavybos jūroje įmonės, kitos suinteresuotos šalis, kad būtų galima atnaujinti gavybos jūroje direktyvą. Po to parlamentas galės įvertinti, ar reikia tolesnių veiksmų. Galiausiai aš pabrėžti, jog reikia pasinaudoti progą ir šią nuomonėje, kaip įtrė komitetas, mes turime pabrėžti apie tai, kokia svarbi yra ši pramonė šaka, nes jos svarba vis auga, ne tik energetiniam saugumui bei šaltinių įvairovį užtikrinti, ką jau pabrėžė pranešėjas, bet ir bendrai Europos ekonomikai, augimui ir darbo vietų kūrimui. na, perskačiau ne visą pasisakymą, bet pačius svarbiausius pasakymo elementus. Ponas Bensen ir šilis pranešėjas, EPP frakcijos vardu. Toliau, Sildemokratų frakcijos vardu, Mirijam Dali, prašau. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju pranešėjui ir kolegoms. Socialdemokratų vardu norėčiau tą kartą pabrėžti, kad 2010 e, metų e, katastrofa parodo, kad mes turime e, kuo greičiau įdėkti kompensacijų mechanizmą tol, kol neatsitinka tokie baisus nelaimingi sitikimai. Ir valstybės narės turi įvesti saug, um, jūrinius, jūros saugumo um, mechanizmus ir turime užtikrinti, kad um, šitie mechanizmai apimtų visą žalą, kuri yra patiriama gavybos jūro, jūros, uh, jūroje įmonių padaryto, padaryto, padaryto avarijų metu. Ir uh, žinome, kad tokia žala padaro labai didelę žalą tam tikrų šalių e, ekonomikoms. E, labai svarbu, jog būtų iš visos ES būtų samdomi e, kvalifikuočiausi darbuotojai ir be abejo pranešėjas pats pabrėžia, kad svarbu užtikrinti ir įvairovę. Nors naftos ir dujos, du, dujų gavyba pastaraisiais metais mažėja, mes turime nepamiršti, kad jūros, jūro, gavybos jūrose, jūroje įmonės E, įmonių skaičius turėtų ateityje didėti. Tuo pačiu metu e, avarijos jūroje padaro neigiamą įtaką įvairioms pramonės šakoms, pavyzdžiui, turizmui, smulkiam ir vidiniam verslui ir e, tam sektoriui, kuris labai priklauso nuo geros jūrų aplinkos. Ir turiu nepamiršti, kad 2010 metų E, įvykis jūroje e, e, didelę žalą sukėlė Persų įlankos pakrantės bendruomenėms. Labai svarbu numatyti tinkamą atsakomybę e, toms įmonėms, kurios sukelia žalą žvėjams, e, smulkiam vidiniam verslui ir kitiems sektoriams. Ir dabar mes, turė, spręsdami šitą klausimą, turime atsižvelgti į trejopą atsakomybę aplinkosaugos atžvilgių, civilinę ir baudžiamą atsakomybę. Ir kadangi ES teisės aktai harmonizuoja žalos atlyginimą už įvairią ekonominę, e, įvairius ekonominius nuostolius, visgi ši sritis labai skiriasi valstybėse, valstybėse narėse, ypač kai kalbame apie tą žalą, kuri susijusi su nelaimingais atsitikimais. Ir e, reikia pabrėžti, kad kažkok e, netinkamas elgesys, e, kuris sukelia atitinkamą žalą, bus ta, už tą už tai bus persekiojama baudžiama atvarka. Komisija turi turėti galimybę rasti e, teisinės gynybos priemonės tuo atveju, jeigu nėra tinkamos reguliacinės aplinkos ir e, konkurencinės e, rinkos. E, E, mum, mes reikalavome daugiau aiškumo šioje srityje ir reikia daugiau garantijų iš komisijos. Ir dar viena pastaba komisijai. Komisija teigia, kad yra per anksti tinkamai vertinti ES būdžiamos teisės priemonės būtų e, padėtų pasiekti tam tikrą e, veiklos jūroje saugumą. ES turėtume nepamiršti mūsų turimos patirties ir negalime laukti, kol įvyks dar viena avarija. Turime E, įdėkti tą e, struktūrą, e, kurią jau turime ir turime užtikrinti, kad būtų įdėkti visi apsauginiai elementai, kad galėtume efektyviai užkirsti kelią bet kokioms avarijoms ateityje. Labai lauksime bendradarbiavimo su pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais. Dėkoju, ponas. Pakeičiantis ponė Rivisi, ponas Tarans žaliųjų vardu. Dėkoju, pirmininkė. Taip, aš E, pakeičiau Mišel Rivazy, galbūt netobulai, tačiau e, norėčiau e, išdėstyti keletą jos minčių. Prieš šešerius metus įvyko naftos įsiliejimo avarija atviroje jūroje Ir e, teigiama, kad e, visa mūsų sistema yra e, per daug reglamentuojama. Manome, kad Tai buvo labai rimtas, e, rimta avarija ir dabar mes turime <clears throat> direktyvą, kurią stengiamasi visoje ES įdėkti standartus, tačiau vis tiek labai svarbu, kad atskiros valstybės narės pačios primtų sprendimus ir mes neturime pakankamai e, informacijos apie tai, kiek efektyviai veikia šitą direktyvą. Pavyzdžiui, valstybės narės ne, neturi tikrumo, ar um, gavybos jūroje įmonės turės pakankamai uh, turtų, kad, uh, turto, kad valstybės narės narės galėtų pareikalauti kompensacijų už išsiliejusią naftą jūroje. Ir dabartinė e, sistema paremta teršėjas moka principu. Tačiau e, tai taikoma tik tais aplinkosaugos, aplinkai padarytą žalą, o ne visuomeniai. O tos pasiekmes, kurios e, atsiranda įsiliejus naftai, įtakoja ne tik biologinė įvairovė, tačiau daugelį ekonominės veiklos ryčių, pavyzdžiui, žuvininkystę, turizmą, akvakultūrą. Ir dėl dėl mes manome, kad reikia taikyti ne tik sutarties 194 straipsnį, tačiau ir 192-191. Taigi, manau, kad mes turime kriminalizuoti e, netinkamą elgesį E, kai yra įrodoma, kad susikerta interesai ir Deepwater Horizon avarija atsitiko būtent dėl interesų konflikto tarp operatorių ir reguliatorių. Ir todėl mes siūlome patikrinti, e, atlikti patik, saugumo patikrą. Tai turi padaryti e, jūrų saugumo agentūra. Tai turi, jei turime suteikti atitinkamą kompetenciją, tai turi daryti ne nacionalinės agentūros, kurios kartais yra ne, nėra nepriklausomos dėl vyriausybinių uh, sumetimų įstatymų, dėl e, pramonės monopolinės padėties. Taigi tiek e, mano kolegė norėjo pasakyti. Dėkuoju, kad išklausėte. Ačiū už pastabas. Pone Sakarapa, kuri pakeičia pona Sigilijotis. Dėkoju. Ponios Silikiotis vartu noriu pasakyti, kad e, jeigu vyksta avarija, e, įmonės e, turi prisimti atsakomybę. Mes turime į tai pasižiūrėti labai atidžiai. Junktinių tautų konvencija nubrėžia teisinę apibrėžia teisinę sąrangą, pagal kurią turi būti vykdoma veikla jūroje. Tačiau taip pat turime nepamiršti, jog reikia užtikrinti ir saugumą. Mes manome, kad reiktų imtis visų atsarginių priemonių ir reikia laikytis saugumo reikalavimų. Mes turime užtikrinti ir ener saugų energijos tiekimą tačiau taip pat ir saugumą. Tam valstybės narės turi būti solidarios, turime užtikrinti solidarumą, keistis e, skaidrumą, turime, turime keistis informaciją, įdėkti saugumo sistemas bei e, priemo, prevencinės priemonės, bei ieškoti alternatyvų ES lygmenių, kad galėtume pagerinti turimo turto prieinamumą. Uh, E, be abejo, reikia teisės aktų dėl kompensacijų. E, mes turime užtikrinti aukštą saugumo lygmenį ir tuo e, paremti bus mūsų frakcijos pakeitimai. Ačiū. Dėkuoju. Dar kas mums nori pasisakyti? Jei ne, tai tada norėčiau kreiptis Europos komisiją. Pona Štefan Mozer energetikos generalinio direktorato įskiriaus viršininkas. And... Dėkuoju, ponia Pusek, gerbiami parlamentarai. Norėčiau padėkoti už komentarus, už pranešimą. Mes e, sutinkame su ITRE komiteto išvadomis. Ir e, manome, kad e, iš karto papildomų teisės aktų e, nereikia priimti, mes turėtume viską daryti palaipsniui, nes, pavyzdžiui, saugumo direktyvoje jau yra numatytos tam tikros priemonės licenzijų pareiškėjams. Ir pareiškėjai turi būti įpareigoti dar, bes, dar paraiškos kreipimosi momentu atlikti tam tikrus veiksmus. Taigi mes galime būti tikri, kad valstybės narės pasitikrins, jog pareiškėjas turi pakankamai finansinių išteklių reaguoti į skubę situaciją ir suvaldyti krizę jūroje. Ir taip pat E, turi efektyves procedūras, kaip tinkamai e, reaguoti į e, reikalavimus išmokėti kompensaciją. Šiuo metu valstybės narės analizuoja, ar valstybės narės tinkamai įgyvendino saugos jūroje direktyvą. Mes dirbame kartu, kad siekdam, siekiant užtikrinti, kad tai tikrai būtų padaryta, kad direktyva būtų įgyvendinta. Ir 2009 e, 2009 metais įsigaliojo šitą direktyvą ir dabar pe, buvo peržiūrėta šitą direktyvą ir dabar komisija e, kartu su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis e, ieškos tinkamų pasiūlymų jeigu mums e, atrodys, kad reikia kažką keisti. Taip pat šitame pranešime mes atsižvelgsime į finansinės atsakomybės ir kompensacijos bei finansinės e, garantijos klausimą. Ir šiuo metu norėtume per toli e, nenueiti, jeigu mm, mm, mes nemanome, kad reikia dabar papildomų teisės aktų, mes turime dirbti proporcingai, palaipsniui ir bendratarbiauti su valstybėmis narėmis įsiaiškinant, ar ką nors, ko nors papildomai reikia. Ačiū. Dėkuoju. Dabar norėčiau kreiptis į pranešę ir suteikti žodį paskutiniams pastaboms. Galbūt galėtumėte ir atsakyti klausimus. Euh, <clears throat> Ačiū. Šešėliniams pranešėjams už jų pareikštas pastabas. Norėčiau priminti svarbų dalyką. Operatoriai dirbantis e, jūroje yra labiausiai suinteresuoti, kad nelaimingų atsitikimų nebūtų. Jie yra pirmiausia atsakingi už saugumo priemonių įgyvendinimą. Manau, kad būtų tikrai labai neatsargu pabrėžti e, įstatyminės kažkokias papildomas prievolės. E, jų jau yra daug, nes tai gali pakengti konkurencijos kontekste mūsų įmonėms. Tad manau, kad kol kas operatoriai dirbantis teritoriniuose ES vandenyse kelia savo labai aukštus reikalavimus. Planetoje aukštesnių reikalavimų turbūt nėra niekur. E, be abejo, gali kilti pagunda e, pasakyti, kad jie yra atsakingi ir už netiesioginę žalą nelaimingų atsitikimų atveju. Bet e, taip galima be galo be krašto naujų prievolių kažkokių sugalvoti, nes nuolatos galima bus surasti kokios nors netiesioginės žalos ir jos įrodymų. Ir manau, kad turime vis dėlto elgtis atsargiai ir e, ne, nepakenkti labai techniškam sektoriui, kur naujos technologijos labai plačiai naudojamos, kur potencialas didžiulis, tad turime išmintingai elgtis, numatydami apribojimus kokius nors šiame sektoriuje dirbančioms įmonėms. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Kolegai pranešėjui, ačiū šešėlėms pranešėms už atliktą darbą. Pakeitimai. Galutinis terminas jiems pateikti yra gegužės 31 diena, 12 valanda. E, 14 rugsėjo įtrė komitete nagrinėsime juos, paskui 5 dieną, rugsėjo 5, 26 dieną e, balsuosime plenarnėme posėdėje dėl to. Ačiū visiems ir norėčiau dar porą žodžių pasakyti dėl įtre koordinatorių posėdžio rezultatų, kuris įvyko vakar vakare. Keletas dalykų labai trumpai. Koordinatoriai nusprendė paskirti vieną įtrį atstovą į NSOI patariamąją tarybą. Sprendimas bus priimtas šiek tiek vėliau dėl to, kas tai bus. Dėl to bus sprendžiama pirmininkų sueigoje. Siūlymus galite siūsti sekretoriatui iki 16 metų, gegužės 11 dienos. Kitas svarbus dalykas – įgyvendinimas pranešimų ir jų paskirimas. Koordinatoriai nusprendė, kad dabartinė pranešimų skirimo sistema veikia gerai, tačiau iškyla tam tikrų įgyvendinimo pranešimų, įgyvendinimo biudžetinių aspektų. Dar vienas dalykas. Koordinatoriai nusprendė atidėti viešą klausimą dėl pramonės gražinimo į Europą. Dujų paketo klausimas bus rengiamas vėliau, gal žiemą, tai irgi taip pat svarbi tema ir savalaikė. Kitas dalykas, koordinatoriai patvirtino viešų klausimų programą dėl 16 metų birželio mėnesį ir, komi, ir koordinatoriai diskutavo dėl studijų ir darbo grupių. E, kai kurie klausimai buvo atidėti ir dar ir kitam posėdžiui. Tai štai toks buvo rezultatas. Pradėsime nuo viešo klausimo po pietų de, e, tema energijos kaupimo vaidmų būsimoje energetikos sistemoje. Tad jūsų laukiu trečią valandą šioje posėdžių salėje. Dėkuoju visiems. That's all. Okay.